So, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Gerbiami kolegos, ponės ir ponai, sveikinu susirinkusius į pirmąjį mūsų komiteto posėdį naujaisiais 2011 metais. Noriu palinkėti visiems sveikų ir sėkmingų metų. Noriu palinkėti sėkmės visose mūsų veiklos rytise ir aišku mūsų komiteto darbe. Ir tikriausiai galime tikėtis ir šiemet savo komiteto darbo tvarkė daug įvairių temų. Iš tiesų, jau ir šiandien mūsų darbo tvarkėje yra daug įvairių temų ir sekretariatas mane jau įspėjo neleisti šiandien niekam kalbėti ilgiau nei dvi minutės, nes mums reikia kažkaip spėti išnagrinėti šios dienos darbo tvarkę, nes rytoj mūsų laukia labai daug balsavimų. Taigi dar kartą sveikinu visus ir noriu palinkėti visiems sėkmės ir gero bendradarbiavimo. Na ir iš karto pereikime prie darbo tvarkės, joje yra vienas nedidelis pakeitimas žiniuose skaitėme, kad priekybos apivartiniais e, taršos leidimais sistema buvo, jei buvo iškilęs pavojus dėl vadinamųjų hakerių atakų ir todėl klimato kaitos generalinis, e, direktorato generalinis direktorius lankosi mūsų posėdėje ir prie pirmininko pranešimų mes trumpai panagrinėsime šią temą ir suteiksiu žodį generaliniam direktoriui. O šiaip darbo tvarkė lieka nepakitusi ir manau, kad ją galime tokį ir patvirtinti. Taigi pirmininko pranešimai šią savaitę Mūsų komitete lankysis tokie svečiai, tai yra svečiai iš Švedijos parlamento, iš aplinkosaugos ir žemės ūkio reikalų komiteto, jie dar atvyks šiandien po pietų į mūsų posėdį, na, o kita lankytojų grupė tai yra Centrinės Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos e, nariai, delegacija iš tos sąjungos ir tie svečiai norės taip pat paklausyti mūsų diskusijų. Na ir toliau Kitas mano pranešimas susijęs su priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema. Tai yra esminis mūsų aplinkosaukos strategijos e, punktas ir ši sistema vėl buvo užpult, užpulta programišių ar hakerių. E, ir matome, kad ši sistema nėra tokia jau saugi. Komisija iki šios savaitės trečiadienio e, nutraukė šios sistemos veikimą ir mes norime išklausyti komisijos, ką jinai žada padaryti, kad būtų e, ištaisytos spragos programos ir kad nebūtų sugriautas pasitikėjimas e, tos, sis, ta sistema. Taigi suteiksiu žodį generaliniam direktoriui, kad jis pristatytų, kas atsitiko. Ačiū, labadiena visiems. Aš norėčiau savo trumpą pasisakymą sudėlioti tris elementus. Visų pirma, kokie yra šios dienos faktai, antra, kokių veiksmų buvo imtasi praeitą savaitę ir toliau, kokie būtų tolesni žingsniai trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu. Visų pirma, faktai. Šiandien turime direktyvą dėl ETS e priekybos tarš, taršos leidimais sistemą. Šiandien penktais metais pradėjusi veikti ir tuomet buvo labai svarbu, kad atsakomybė buvo padalyta tarp komisijos ir valstybių narių. Valstybės narės turi imtis visų reikalingų žingsnių, kad užtikrintų savo registrų saugumą. Taigi turime 27 valstybės narės ir 27 registrus. Net jeigu jos pačios turi užtikrinti saugumą, be aišku, kad, be abejo aišku, kad visos sistemos saugumas bus nulemtas e, pačios silpniausios grandies iš tų 27 sistemų. Ir todėl metų pradžioje buvo kibernetiniai išpoliai Austrijai, Graikijai ir Čekijos Respublikoje. Žinome, jog ir kitos e, registravimo sistemos yra pakankamai pažeidžiamos. Mm padarytos žalos mastas kol kas nėra aiškus, kadangi kai kurios nacionalinės registravimo sistemos ne, neapskaičiavo tų išmokų kol kas, bet pagal komisijos bendrus paskaičiavimus eina kalba apie 2 milijonus. Um, išmokų išmokėta iš kai kurių um, sąskaitų. Dabar dėl saugumo pažeidimų per paskutinius mėnesius ir finansinė rizika, visą tai vertinus, uh, aišku, jog reikalinga nedelsint imtis apsaugos priemonių. ES ETS teisės aktai leidžia komisijai sustabdyti prieigą prie e, registra, registrų, jeigu yra kažkokių tai e, saugumo pažeidimų, jeigu yra e, problemų. Ir praeitą trečiąjį, 7 val. komisija sustabdė sandorių vykdymą išskyrimus, išskyrus uh, išmokų paskyrimą ir gražinimą iki, vas, iki sausio 26 dienos, tai yra iki šio trečiadienio 6 valandos. Mes kol kas kiek esame apsitarę su valstybėmis narėmis, yra vieningas palaikymas komisijos pritaikytai priemoniai Ir dabar mes analizuojame, kaip galėtumėm situaciją ištaisyti. Turiu paaiškinti, kad šis sustadimas e, apima tik tai spot rinką anglies leidimais. Tai yra maždaug penktadalis visos rinkos, kadangi didžioji dalis priekybos vyksta e, ateities sandorių pagrindų futures. Tai reiškia, kad tarkim, jeigu palygintumėm su individualia bankininkystė, kaip kad e, pavienis asmuo tą darytų, mes sustabdėme sandorius iš vienos sąskaitos į kitą, tačiau bankas vis dar yra, egzistuoja ir galite imti paskolas ir galite veikti kitokius sandorius. Praeitą penktadienį klimato kaitos komitetas Tai yra tas formas, kur mes aptarėme šios klausimus, pritarė komisijos reikalavimui, kad turi būti nustatyti minimalus reikalavimai kaip prielaida, kad būtų galima vėl atnaujinti įprastinius registrų mm, sandorius visą įprasnį veikimą. Ir tai turi būti paremta aiškiais įrodymais, kad nacionaliniai registrai, registravimo sistemos yra tinkamai apsaugoti ir kad imtasi tinkamų priemonių, kad būtų galima apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių ir kad tos priemonės yra įdėktos. Dabar kokie tolesni žingsniai šiandien ir rytoj. Komisija su valstybėmis narėmis diskutuoja, aptarė su valstybių narių ekspertais tos minimalius reikalavimus, pagal kuriuos, kurių laikantis bus leidžiama atskiroms registravimo sistemoms vėl pradėti savo veikimą ir vykdyti sandorius. Ir kuomet bus minimalus tie reikalavimai įvykdyti, tas um, operacijų sustabdymas bus panaikintas konkrečiai registravimo sistemai. Uh, Tokiu būdu palaipsniui bus grįžtama prie įprastinių operacijų. Iš ankstesnių diskusijų ir bendradarbiavimo mes žinome, kad kai kurios valstybės narės jau yra įdėgusios aukšto lygio saugumą ir mes mm, Tikimės, kad jos labai greitai atnaujins veiklą, kai tik tai bus pateikti tinkami įrodymai, kad yra tinkamo lygio saugumas užtikrintas. Na ir galiausiai apie ilgalaikę perspektyvą. Nuo 2012 metų ir toliau bus viena bendra centralizuota registravimo sistema, kurią valdys komisija. Tai yra 27 valstybių narių registravimo sistemos. Po truputėlį nyks numatyta nuo 2012 metų. Kai kurios papildomos saugumo priemonės, kaip kad pavyzdžiui identifikavimas, kaip kad internetinės bankininkysės atveju jau um, turės būti įdėktos, kai pradės veikti centrinė registravimo sistema 2012 metais. Komisija draugė su valstybėmis narėmis aktyviai dirba ir rengia naują regis, registrų reglamento pakeitimą, kad būtent būtų laikomasi tokių harmonizuotų vieningų saugumo reikalavimų, kokie turi būti įdėkti centrinėje registravimo sistemoje 2012 metų. Tai tiek, pirmininkė, norėjau Jums papasakoti. Sustabdytos operacijos, kadangi turime 27 atskiras registravimo sistemas, kurios po truputėlį nyks nuo 2012 metų. Į tą laiką mes turime pasirūpinti, jog būtų būtų užtikrintas maksimalus saugumo lygis visoms operacijoms, visiems sandoriams, kurie yra vykdomi tose sistemose. Ačiū. Dėkoju Bekė generaliniam direktoriu už suteiktą informaciją. Na, ne pirmas iki e, buvo užsipulta ši sistema. Man rodos, prieš metus e, irgi būtas sukčiavimo atvejais Na ir keistoka, kad valstybės narė savo laiku nepadarė išvadų ir nepasirūpino užtikrinti sistemos saugą. Taigi, kokios kokios yra silpnosios pusės ir kokius minimalius kriterijus ketinate ir privalote nustatyti tam, kad spragos būtų užpildytos. Kai kuriuose valstybėse narėse, kai ta sistema veikia ir vadovantis geriausios praktikos pavyzdžių, aš manau, kad galima būtų užtikrinti kitose valstybėse narėse, kad sistema veiktų tinkamai. Yra du norintis pasisakyti kolegos, o po to pabaigai paprašysiu apibendrinti. Karlas Heinzas Florencas, prašau. Dėkoju. Man rodo, e, pirmininkas jau iškėlė svarbu klausimą. Na ir kai kalbame apie šią temą, aš susirūpinu. Mane tai baugina. Nes visų pirma, nesu, neišmanau informacinių technologijų sistemų, esu parlamentaras, tačiau uh, jeigu įsivaizduosime, kad yra vidutinio verslo įmonių, kurios yra konsultuojamas, matyt, kažkokiu tokiu konsultuojamas internetinės bankininkistės klausimas, tai iš tikrųjų labai sunku ginti europinį sprendimą rinkiminėse apygardose. Ir pavyzdžiui, taip jau man sekėsi penktadienį mano rinkinė apygardė pramonės ir prekybos rūmose. Taigi, Na, žinau, kad, pavyzdžiui, kai kalba eina apie atliekas ir kai paaiškėja, kad kažkas buvo daroma nelegaliai, tai neretai valstybės narės ir maniškė nebūtinai elgesi kooperatyvai, kai reikia skleisti problemas. Galbūt vėliau, kai jau problema yra šalinama, tai tuomet valstybės narės tikrai elgesi e, kooperatyviau. Taigi, manyčiau, kad IT tai šiuo atveju tikrai gali sulaukti žalos. Nes neretai kas laukia, kad tas ITS gautų smūgį, žlugtų ir visi galėtų jų supulti. Krizisas Deivisas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, kolega trumpai pasisakė, tačiau jo pasveikimo buvo daug informacijos, labai sutinku. Taigi, pirmiausia, na, darau prielaidą, kad tai yra e, nusikalstama sukčiamo veikla. Taigi, ar lieka atliekamas tyrimas, kas jį atlieka ir kokios bus skiriamas bausmės už tokio pobūdžio veiksmus, tarkim, išpolius internete. Antra. E, kaip sakė Riveka, na, sustabdymas, e, rodas, e, truks iki sausio 26 dienos, trečiadienį. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad sistema būtų apsaugota prieš pradedant ją naudoti iš naujo. Ir kokiu tai turės pasiekmių susijusiams verslo įmonėms, jeigu rinka bus uždaryta ilgesniam laikui. Taigi, taigi kas nuo to labiausiai nukentės? Na ir dar norėčiau paklausti, ar gali atsitikti taip, kad, kad, kad kurios tas registravimo įstaigos bus nuolatos uždarytos Na, ar nežinau, kaip galima pagerinti tas procedūras, ar tiesiog nusipirkant geresnę programinę įrangą, ar kažkokiu reikia papildomų saugumo priemonių. Na ir galiausiai, kaip yra de, nuo 2012 metų nuolatinė e, centrinės registravimo tarnybos įrengimo. Ar komisija apie tai galvojo, ir kas e, kontroliuos, ar tai, pavyzdžiui, komisijos politikos formuluotojai ar kažkas kitas. Ačiū. Matijas Kodė. Dėkoju toliau Matijas Grotė, dėkoju, dėkoju komisijos atstovui už paaiškinimus, tai yra klasikinis atvejis to, e, apie ką mes kalbame, kalbėdami apie skaitmeninę darbo tvarkę. Todėl aš norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar jūs derinate savo veiklą su kolegė Nelikrus. Krus nes yra 33 teisėkuros e, procedūros, tai yra dar 33 teisės aktų laukiame ir reikia iš tiesų e, užtikrinti ilgalaikį pasitikėjimą šią sistemą, ką minėjo ir kolega Flo, ponas Florensas. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar komisija savo viduje E, nes prie šios ryties dirba tikrai labai daug e, žmonių, ar jie derina savo veiklą, ar komisija savo viduje derina veiklą, ar bus imtasi kažkokių prevencinių priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. E, mes esame atsakingi prieš visuomenę ir turime daryti viską, kad ne, neprarastume jos pasitikėjimo. Dėkuoju toliau, Richard Zeber. Užduosiu du trumpus klausimus Ar galite pasakyti, kokio dydžio žalos buvo padaryta? Ir kitas klausimas, ar yra kažkokia apsauga pačioje sistemoje, jeigu, pavyzdžiui, yra nustatoma, kad yra e, kažkokie sviravimai, aktyvumo sviravimai, ar yra kažkokios priemonės, kurios yra taikomos kaip apsauginės priemonės. Ačiū. Das, ich, Man atrodo, kad tai būtų visi klausimai. Prašau, ponė Bekė. Ačiū už užduotus klausimus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad jei pažvelgtumėm atgal, dviejus, trejus metus yra buvę nedidelių incidentų, tačiau jie buvo labai skirtingo pobūdžio. Pavyzdžiui, buvo dėl PVM vienas atvejs, PVM karuselė, kurią labai lengva galima ir su mobiliais telefonais ar su cigaretėm, tarkim, toj prekyboje prastumti, čia nieko neturi bendro su ETS. Tačiau dabar, paskutiniam keliom dienom, mes stebėjome organizuotus um, kibernetinių nusikaltelių išpolius ir todėl mes iš karto ėmėmės veiksmų, kad sustabdytumėm operacijas tam, kad būtų galima kažkiek apriboti žalą. Yra um, valstybių narių, kurios patyrė žalos dėl tam tikrų riboto dydžio iš, išpolių. 2010 sausį, žinome, Vokietijoje buvo toks išpolis Ir todėl tos valstybės narės e, buvo priverstos sustiprinti e, savo saugumo priemonės ir kai kurios tai jau yra padariusios. Mes esam tikri, kad maždaug pusė valstybių narių jau tą darbą yra likusios. Kita vertus, komisija nuolat kiekviename klimato kaitos komiteto posėdėje kartojo, jog valstybės narės turi būti itin budrios šio klausimu, nes negalima atmesti galimybės, kad organizuotas nusikalstamumas. Or, or, organizuoto nusikalstamumo pasaulis nukreip savo akis į ATS sistemą. Taigi buvo tam tikrų pavienių e, incidentų per pasarosius kelius metus ir visa tai virto į organizuotą e, bendrą išpolį valstybės narės turi įvertinti savo dabartinę situaciją, turi įvertinti savo registravimo sistemų sandarą ir ypač ETS um, vertybinių popierių dalį. Ir būtent čia mūsų informacinių technologijų specialistai būtent dirba su skaitmeninėmis ir saugumo tarnybomis komisijoje, rūpindamiesi, kad būtų ne vien tik tai bendra situacija apžvelgta, bet kad ir būtų pasiūlyti sprendimai, kuriuos būtų galima įdėkti. Noriu pabrėžti, jog ta hakerių programišių veikla yra labai įvairialypė, jie yra išties išradingi. Eina kalba apie organizuotą nusikalstamumą čia. Ar vyksta tyrimas? Visų pirma, tyrimas vyksta nacionaliniu lygmeniu, kadangi yra 27 registravimo e, sistemos, kuria, kurios kiekviena yra pavaldi tos valstybės teisiniai sistemai. Tačiau reikia pridurti, kad yra taip pat ir perdavimų tarp skirtingų sistemų Todėl mes turime palaikyti ryšį ne vien tik tai su a, tomis valdžios institucijomis, kurios prižiūri priekybą CO2, bet taip pat ir tos tomis valdžiomis, valdžios institucijomis, kurios prižiūri finansinę dalį. A, kadangi ETS tai yra tam tikra prasme finansinė rinka, todėl čia finansinės institucijos taip pat, aišku, dirba ir Europolas taip pat, aišku, prie tyrimo prisidės. Kol kas tyrimai dar vyksta, jie dar nėra užbaigti. Toliau buvo teirautasi. Tai Mm, tarkim, tie, kas prekiauja, koks, kokie bus padariniai, jeigu, tarkim, bus atidarytas operacijos ne visose 27 valstybėse narėse. Na, aš turiu sąžiningai pasakyti, aš nemanau, kad šį trečiąjį jau visos 27 nacionalinių um, valdžios įstaigų prižiūrimos registravimo sistemos jau pradės veikti, nesu tikras, kad vėl priekyba galės pilnu mastu įsibėgėti. Mes vis dar tikriname valstybės valstybės narės, tai žiūrime, kokias e, saugumo priemonės jos įdėgė. Kol kas mes tiksliai dar nežinome, kiek iš jų galės e, vėl paleisti priekybą. Aš mm, nemanyčiau vis tik tai, kad kalbėtumėm apie daugiau kaip pusę valstybių narių. Tačiau mes laikysimės labai konservatyvaus požiūrio. Jeigu tinkamumo, saugumo e, mm, patikrinimų valstybės narės negali rodyti, tai mes tikrai neprijungsime jų naujų registravimo sistemų nepaleisime vėl, kadangi mes norime užtikrinti visos šios rinkos finansinį nepažeidžiamumą. Ir tokia šalutinė gal pastaba. Kol kas neturime jokių įrodymų, jog čia yra kažko, kažkiek pažeista uh, aplinkosauginė pusė. Ne, kol kas eina kalba tik tai apie finansinę šios sistemos pusę, kur yra pažeista. Uh, Dabar mes ruošiamės e, centrinės registravimo sistemos sukūrimui. Gali būti įmanoma, kad galbūt prašysime nepriklausomos e, kažkokios tai struktūros ar subjekto tą padaryti. Kol kas e, nėra sprendimo, mes dar tyrėme įvairias galimybės. Buvo taip pat klausimas dėl kainų sviravimo ir kaip mes su tuo susidorojame. Kainų sviravimai pastaruoju metu buvo labai nedideli, tarp 14-16 eurų už CO2. Pakankamai stabili buvo kaina paskutiniu metu, tai aš čia nematyčiau kokiu tai problemu. Žinoma, um, žala kaip mes skaičiuojame, būtų maždaug apie 2 milijonai leidimų. Paskaityk, paskaičiuokime iš 14-15 eurų rinkos kainą, tai mes turėtume maksimali žala galėtų, kiek mes skaičiuojame, tokia būti. Mes imamės visų priemonių, mes raginame visas valstybės narės, ne vien tik tai žiūrėti į savo tas silpnasias sistemos dalis, tas spragas, bet taip pat ir galvoti, kaip kažkaip tai atstatyti tą žalą žalą, kurią patyrė ūkio subjektai. Ar tai būtų didelė, ar tai maža žala, mes galvojame, kad vis tiek svarbiausia vis tik tai yra sistemos saugumas. Mes e, pereisime į daug griežtesnių diskusijų etapą su valstybėmis narėmis, nei kad buvo iki šiol šio klausimo, tai gal toks būtų atsakymas į jūsų klausimus ir komentarus, kuriuos gerbėjami parlamentarai išsakė. Nachfrage. Kris Deivisas dar nori užduoti papildomą klausimą. Dėkoju. Na, o tie, tie kurie, kokiu pasikmiu visą tai turims tiems, kur perka taršos leidimus, o ne tiems, kurie jais prekiauja. Tarkim, jeigu jie nori įsigyti kažkokį tai skaičių tų prekybos taršos leidimų tam laikui, kai rinkos yra uždarytos. Ir antras dalykas. Kaip kom Ar komisija įsivaizduoja, kad, kai jau, kad galbūt bus kažkokia tai speciali agentūra turinti tam tikras priemonės, e, kuri galėtų apsiginti nuo šito tokių išpolių, kuri galėtų atlikti tos centrinės registracijos tarnybos vaidmenį? Na, greičiausiai e, šiai tarny, centriniai registracijos tarnybai prikla, vadovaus nepriklausomas organas. Mes gilinamės į šį klausimą. Na ir manome, kad e, e, tokiai tarnybai turėtų be kita ko vadovauti informacinių technologijų specialistai, tačiau specialistų žinių ir kompetencijos lygis nebūtinai visuomet vienodas visose valstybėse narėse, nes 27 registracijos sistemos e, reiškia, kad visos sistemos saugumas priklauso nuo silpniausios grandies. Na, o ar to, kas prarasta, tai galima atgauti? E, Tai priklauso nuo nacionalinių teisės aktų reglamentuojančių registraciją. Tai, taigi daug kas priklauso nuo valstybių narių teisės aktų. Ir pagal kai kurių valstybių narių teisę prar, tai, kas prarasta, įmanoma atgauti. Tačiau kitose valstybės narėse tai bus daug sudėtingesgiau. Ir tol, kol mes neturime suderintų teisės aktų dėl ES leidimų sistemos, neturime dėl to bendro teisinio pagrindo, tai, e, tai sudėtinga. Aptarėme su, visą tai su kolegomis iš e, atitinkamo generalinio direktorato, e, kalbame apie reikalingus teisės aktus ir kalbame, kaip įtraukti tą ETS leidimų priekimo sistemą. Ir kaip Taigi bandome tokiu būdu išsiaiškinti, kaip viską kiek įmanoma konkrečiau sureglamentuoti ES lygiu, tam, kad visi aspektai būtų apriepti. Na kągi, šie incidentai rodo, jog Europinė centrinė sistema būtų tikrai pranašesnė už 27 atskiras prekybos sistemas nes tai tiesiog tarsi paragina nusikaltėlius ieškoti spragų. Na ir tikiuosi, kad informacinių technologijų ekspertai, su kuriais tarėtės, yra pakankamai kompetitingi tam, kad galėtų užkamšyti visas spragas, nes Kitaip, jeigu ta Europos priekybos leidimų sistema neveiks, tai tikrai bus prarastas pasitikėjimas. Tikiuosi, kad viskas klostysis viską gerai. Dėkuoju, ponė Bekeriu, už mm, suteiktą informaciją. Na, mes jūsų skyriaus atstovus dar pakviesime į tai, kai kalbėsime apie 20-20 procentų pagal darbo atvarkės punktą. Trečias darbo atvarkės punktas posėdžių protokolai rugsėjo 27-28, spalio 4-5, spalio 27-28 ir lapkričio 9 dienos posėdžių protokolai. Jeigu nėra jokių pastagų, tai laikykime protokolus patvirtintais. Kągi, pereikime prie darbotvarkės punkt, darbo punktų nuo 4 iki 9 imtinai. Čia bus kalbama apie 2009 metų į biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir turime pranešėją, kuri puikiai išmano šios klausimus. Jūta Hauk mus informuos apie tai, kaip reikėtų elgtis. Dėkoju. Na, mes kaip aplinkosaugos komitetas rengėme e, nuomonę. Mes nesame atsakingi už biudžeto patvirtimo kaip po tokį, bet rengėme nuomonę biudžeto kontrolės komitetui. Na, biudžeto kontrolės komitetas gali atsižvelgti į mūsų nuomonę. Arba galbūt reikės e, primiktinio atkreipti jų dėmesį mūsų nuomonę. Tiesiog tam, kad įsivaizduotumėte, kokia yra padėtis. Jeigu pažiūrėsime tuos biudžeto skaičius, už kurias atsakingi kaip biudžeto komitetas, tai tenka konstatuoti, kad tai yra klausimai liečiantis aplinką, viešąją sveikatą ir maisto produktų sveik, e, saugą. Na ir bendrai galima teikti, kad biudžetas įvykdytas tinkamai tiek, e, kiek tai liečia įsipareigojimus, tiek signavimus, tiek ir tai, ką Komisija pagal sutartis suderino su sutarčių partneriais valstybėse narėse, taigi 2009 metais rezultatai yra daug geresni negu kad e, įsipareigojimų ir mokėjimo asignavimai 2008 metais. Viskas čia išaugo, aplikosaugos e, srityje 2 procentais 97 procentai, sveikatos rytyje beveik 100 procentų biudžetas įvykdytas, taigi čia, nes jeigu būtų virš 100 procentų, tai būtų jau kažkokia skaičiama klaida. Na, o maisto produktų saugos rytyje 98 procentais įvykdytas biudžetas, tai yra biudžetas įsipareigojimo asigna, e, asignavimus rytyje, mokėjimus rytyje, aplinkosaugos ir sveikatos rytyje rezultatai yra labai gerai, beveik 100 procentų aplinkosaugos rytyje ir 99,22 procentai sveikatos apsaugos rytyje. O kai dėl maisto produktų saugos, tai yra tik 82 procentai mokėjimo asignavimų. Mm išmokėta, tačiau aišku, reikia pasižiūrėti į priežastis, kodėl taip atsitiko ir jeigu pasižiūrėsime, kad maisto produktų saugos rytyje dėl valstybių narių vertinimo įsipareigojimo signavimai e, nustatyti komisijoje, yra e, nustatomi įsipareigimai signavimai valstybėms narėms, o po to valstybės narės turi viską paskaičiuoti ir kiekvienas iki valstybės narės e, per. Tiesą sakant, įsivaizduoju, kad jiems reikia didesnio biudžeto negu kad realiai Todėl tie mokymo signavimai maisto produktų saugos rytyje ir tiesiek 82 procentus. Todėl te galime paraginti valstybės narės viską skaičiuoti tiksliau. Čia nekalbama apie sunaikinamą priemonės, pavyzdžiui, kiaulių gripo atveju arba uh, e, H1N1 gripo atveju ir visi klausimai susiję su pašarais. Čia reikės konkretesnių, tikslesnių skaičių iš valstybių narių ir dėl to negalime kaltinti komisijos, nes komisija numatė tinkamus e, e, įsipareigomą signavimus, tačiau ne viskas buvo išmokėta. Na, bet tiesą sakant, padėtis valstybėse narėse nebuvo ir tokia prasta, tačiau turime tikrai rimtai su jumis pakalbėti. Beje, norėčiau atkreipti dėmesį dar į tai, jog tikrai labai pasitvirtino mūsų aplinkosaugos programa LIFE. Ir būtent už tai turime tikrai pagirti komisiją, kadangi įvykdymo e, procentas siekia 99,35 procentų, tai beveik 100 procentų. Gal tam tikrame kontekste tai nieko ypatingo, Tačiau prisiminkite, kad 2009 metų biudžeto e, į šią life eilutę e, skirime 29 milijonais daugiau eurų, negu kad prieš tai siūlė komisija biudžeto projekte. Tai reiškia, jog e, kom, turėjome 29 milijonais daugiau komisija turėjo daugiau ir jai pavyko pasiekti, kad šios lėšos e, būtų skirtos e, įsipareigumo signavimas ir LIFE kontekste 2009 metais buvo iš viso 210 programų, e, biurovė ir natūra 84, po to 115 programų komunikacija 15, taigi tikrai labai tikimės, kad ir 2020 metais šis rytyje pasieksime 29,35 procentus live programos srityje vykdant projektus. Taigi, e, čia siūlau patvirtinti biudžeto įvykdymą e, ir komisijos veiklą. O dėl agentūrų veiklos, tai čia dar galbūt kiek aplinkui paaiškinsiu, tai Europos aplinkosaugos agentūra, Europos chemijos agentūra, Europos maisto saugos agentūra, ECDC Helsinkije, EMEA Londone. Taigi vėl dėl visų šių agentūrų taip pat siūlau patvirtinti biudžeto įvykdymą, nes pagal mūsų turimą informaciją, tai yra pagal e, e, auditorumo ataskaitas, o taip pat atsižvelgiant į auditorumų e, pastabas ir agentūrų atsakymus į tas pastabas, atsižvelgiant visą tai, galime daryti išvadą, kad agentūrų biudžetus taip pat reikia patvirtinti, patvirtinti jų vykdymą. Taigi visų agentūrų atveju išskyrus EFSA reikia pridurti štai ką. Taigi, tikiuosi, kad 2010 metais, o konkrečiai ir 2011 metais, bus atsižvelgama į e, kasmetinį biudžeto principą, nes daug lėšų buvo perkelta į 2010 metus. Į tai savo pastabas atkreipė dėmesį ir auditorumai. rūmai. Aišku, skirtingose agentūrose būtent skirtingų priežasčių, kodėl jos nepanaudojo tų lėšų. Pavyzdžiui, Europos aplinkos saugos agentūros atveju buvo nurodyta, 2009 metais buvo pradėta vykti ta nauja strateginė programa ir todėl ne viską galima bus skirti asignavimams 2009 metais, nes programa vyksta iki 2013 metų, ta strateginė programa EKA atveju. Tai tie projektai, kurie yra skirti. Uh, pa, pirmos registra, pirmojo registracijos laikotarpio pabaigai. Tuos projektus reikėjo vykdyti, jie buvo ir pradėti, bet tačiau ne visi buvo paskirstyti per viešosius pirkimus ir daug kas bus pradėta vykdyti tik nuo 2010 metų, o ECDC atveju 42 procentai um, kategorijos, tai yra čia pastatai ir taip toliau, o taip pat 63 procentai trečiosios kategorijos nebuvo, lėšų asignavimai nebuvo panaudoti ir perkelti į kitus metus. O kai dėl pastatų, tai yra antros kategorijos, tai šiuo metu žinome, kad ECDC nebenori perstatyti ir renovuoti to pastato, kuriame dabar yra įsisteigusi ir nori persikelti į kitą pastatą, nes, e, nes turima E, nes tai visi renovacijos ir persatymo darbai bei atitinkama tolimesnė nuomos sutartis netitinka e, sveiko proto ir kaštų, todėl agentūra nori persikelti į kitą pastatą, kurį dar turi susirasti. Taigi, taigi nebus skiriamos lėšos persatymui ir renovacijai, o kai dėl emėjas įsteigusios Londone, tai E, tai e, antros kategorijos nebuvo išleista 38 procentai ir jie taip pat buvo, šiuose signavime buvo perkelti. Na, taip atsitiko dėl to, kad e, įrangos teikimo daugiametė sutartis pasibaigė pradėtos naujos e, įrangos tiekimo sutartis, tačiau iki 2009 metų pabaigos ne visa įranga buvo pristatyta ir todėl negalima buvo visko apmokėti, skirtų visų tų mokėjimų. Ir todėl e, šios asignavimus teko perkelti iki 2010 metų, taigi trumpai drūtai. E, yra konkrečių priežasčių, dėl kurių turėtume atsižvelgti į tuos perkelimus ir tvirtinti biudžetai virtinimą. Šiaip agentūrų darbas buvo geras. Na ir vėlgi, pirmūnė tai yra Europos aplinkosaugos agentūra. Galbūt be kita ko dar dėl to, kad ši agentūra visuomet teikdavo mums uh, labai konkrečią gerą informaciją. Na, o visoms agentūroms reikėtų nurodyti, kad jos turėtų gerinti komunikavimą, bendravimą tiek bendravimą tiek su institucija, tiek ir su visuomenė. Agentūros yra Europinės administracijos sudėtinė dalis. Tai yra ta sudėtinė dalis, kuri dirba ne Briuselė, ne Strasbūrė, ne Luksemburgė. Taigi, taigi, tam tikrą prasme tos agentūros yra ES E, ambasados ir todėl, manau, agentūros turėtų labiau pasistengti tam, kad e, valstybėse būtų apie jas daugiau žinoma. Galima pagirti EFSA, tai beje padarė ir auditorumai, e, nurodydami, kad puiku, idealu yra tai, jog EFSA biudžetas dabar administruojamas atskirai nuo paramos moksliniams tyrimams ir nuo papildomų asignavimų iš ES biudžeto. Na ir dar vienas dalykėlis. Nes žinau, kad biudžeto kontrolės komitete buvo, tą komitetą buvo pakviesti bent jau dviejų e, agentūrų atstovai. Vieno, tai yra viena agentūra yra iš tų, kurio, iš tų penkių, už kurias mes esame atsakingi. Ir ta agentūra, buvo, jos atstovai buvo pakviesti todėl, kadangi e, biudžeto kontrolės komitetui pasirodė, kad yra per daug netitikimų, konkrečiai emėjos atveju. Taigi, iš kur e, biudžeto kontrolės komitetas gavo informaciją? Ta informacija gavo iš komisijas vidinio audito ataskaitos. Mes šio, su šia ataskaita susipažinti negalime. Taigi, aš neturiu jokios galimybės susipažinti su ta ataskaita. Na, galbūt yra kažkoks tai. E, kažkokia galbūt ir nėra, nėra kas galimybės Taigi, kaip ir praeitais metais, mes, es, mes turime visiškai pasikliauti pranešėjais iš biudžeto kontrolės komiteto, pranešėjo ir pranešėja, kad jie suteiks mums tinklę informaciją, kurią jie gavo iš komisijos vidinio audito ataskaitos. Taigi, galbūt reikėtų daryti spaudimą, tam, kad mes turėtume galimybę kažkur galbūt saugiai patalpa bent jau susipažinti su tą ataskaitą, jeigu mums ataskaitas negali išduoti tiesiai rankas. Pamiršau dar vieną dalyką. E, ką, e, na vis, visos tas lėšos, kurios bus skirtos 2009 metais nevyriausybinėms organizacijams, tai visą tai galima matyti Envi e, serveryje E, rubrikoje finansavimas. Taigi ten galima susipažinti ir su tų mokėjimus gavimus, e, gavusių nevyriausybinio organizacijų veiklą ir tai galima padaryti nuo 97 metų. Čia svarbi papildoma informacija Karl Heinzui Florencui, dėkoju Jutai Hauk. Iki vasario 11 dienos 12 valandos galima teikti pakeitimus ir kovą, kovą balsuosime dėl šių nuomonių. Dar nori pasakyti Tomas Ulmeris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turėtume patvirtinti e, biudžetą, e, biudžeto įvykdymą ir agentūrų, ir komisijos nes iš tiesų yra labai sudėtinga e, kontroliuoti agentūras. Todėl yra labai svarbu, kad mes gautume tos, tos vidinio audito ataskaitas, kurias minėjo kolegė, nes e, jeigu mes norime dirbti skaidriai, tai tuomet mes turime e, tikėtis, kad ir komisija e, dirbtų skaidriai. ECA e, E, turi dar tam tikrų kitų e, sunkumų. Buvo įkurti du nauji e, etatai. Dėl kitų agentūrų atrodo viskas yra gerai. ECDC pusę lėšų nepanaudojo tinkamu laiku. Todėl liko lėšų met, kitų metų biudžetui. EFEA ir EMEA E, buvo, jų biudžetas buvo tvarkomas gerai. Ir čia tik tai trūksta e, atitinkamų dokumentų dėl informacinių technologijų, čia trūksta apie 30 milijonų eurų. Taip pat reikia pasakyti, kad E, kad 97 procentų biudžeto įvykdymas iš tiesų yra labai gera vertė ir tą aš norėčiau pabrėžti. Dėkoju. Kas dar norėtų pasisakyti? Matau, kad niekas. Tai tuomet, kaip jau minėjau, pakeitimų pateikimo terminas yra iki vasario 11 dienos 12 valandos. Ir, žodžiu, kitos dienos bus galima pateikti pakeitimus Jūtos Hauk rengiamoms nuomonėms. Dėkoju Jūtai už jos nuveiktą darbą, nes iš tiesų e, darbas su skaičiais yra labai sudėtingas, reikia juos patikrinti, kad kažką atrastum tiek gerąją, tiek blogąją prasme. Taigi dabar išnagrinėjame darbo tvarkės punktus nuo ketvirto iki devintojo. E, Ir dabar skelbiu dešimtąjį darbo atvarkės punktą e, Europos parlamento delegacijos klimato kaitos dėrybose Kankūne, Meksikoje ataskaita. E, ataskaita yra pateikta. E, jūs visi ją turėjote galimybę paskaityti. Strasbūrė po Kankūno jau vyko diskusijos. Norėčiau padėkoti mūsų sekretariato darbuotojams. Tai iš tiesų buvo puikia komanda, kuri parengė uh, mūsų delegacijos vizitą e, ir mūsų delegacijos vizitas Meksikoje buvo taip pat e, toks pats geras kaip ir Kopenhagoje. Turėjome labai plačią programą, kurios metu susitikome su nacionaliniu parlamentu iš Japonijos, Meksikos, Pietų Afrikos Respublikos, e, taip pat su jungtinių tautų atstovais, pasaulinio banko atstovais ir įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovais. Manau, kad komisijos ir tarybos e, spaudos apžvalgos buvo tikrai geros. Pabaigoje iškilo tam tikrų problemų dėl laiko. Tačiau šiaip bendrai galima įvertinti, kad tas, tie, tas vizitas buvo pavykęs. Tam e, pirmininkų suigoje kai kurių komitetų pirmininkai skundžiasi tuo, kaip yra traktuojamas Europos parlamentas tarptautinėse konferencijose, tačiau dabar kalbėdamas apie Nagoją ir Kankūną galiu pasakyti, kad mūsų su mūsų delegacija tikrai buvo elgiamasi puikiai. Dabar esminis klausimas yra, e, kam, kaip mes turėtume dirbti toliau, kad pasiruoštume COP17 e, gruodžio mėnesį. E, apie tai dar kalbėsime, kuomet nagrinėsime Bas Aikut pranešimą. Taigi mūsų laukia dar daug didelių užduočių. E, reikia parengti klimato, kovos su klimato kaita sutartį. Turime parengti laikotarpį po Kijoto sutarties ir taip pat turime siekti dar ambicingesnių e, CO2 emisijų mažinimo tikslų. Kol kas viso to neturime. Ir e, Kankūno pagrindinis rezultatas buvo tas, kad, e, kad pasaulinė bendruomenė sutarė dėl dviejų laipsnių Celsijaus klimato kaitos. E, rodiklio. Delegacijoje buvo 16 narių, buvo kolegų, kurie e, e, Kopenhagoje, pavyzdžiui, 72 e, delegacijos nariai dalyvavo, taigi Meksikoje, į Meksiką važiavome mažesnė sudėtimi. tačiau manau, kad susitikimai buvo naudingi ir reiks žiūrėti, kaip pasirengsime kitam, kitai klimato kaitos konferencijai. Dan Jorgensen. Tak, formand. Jeg vil også godt sige... Øh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti sekretoriato darbuotojams už jų nuveiktą darbą pasirengiant Kankūno e, delegacijai. Manau, kad mums pavyko surasti tinkamą pusiausvyrą. Iš vienos pusės mes pasinaudojame galimybę uh, susitikti su labai įdomiais veikėjais. Iš tiesų tai yra tokia vienkartinė nepakartojama galimybė, kuomet galima vienoje vietoje sutikti tiek daug svarbių politikų ir jungtinių tautų atstovų. Tai yra vienas svarbus dalykas, na, o kitas dalykas yra tai, kad mes, e, kaip Europos parlamentas, galėjome daryti tam tikrą įtaką, nes mes susitikome su tam tikrų valstybių nacionalinių parlamentų delegacijomis. Ir kalbant apie klimato kaitos paketą, mes patys esame prieėmę labai išsamių teisės aktų ir galime tikrai save tik pagirti dėl to ir mūsų, mūsų darbas gali būti pavyzdys kitoms šalims. E, mes, pavyzdžiui, galime netgi pristatyti savo e, prekybos apivertiniais taršos leidimai sistemą. Tai buvo įdomu, bet kita vertus buvo įdomu taip pat susipažinti ir su kitų šalių patirtimi. Taigi norėčiau dar taip pat pagirti komisiją ir tarybą už visą jų suteiktą informaciją ir už tas e, apžvalgas, nes anksčiau tos apžvalgos nebuvo tokios geros, o kaip tik šį kartą Kankūne viskas tikrai labai gerai veikia. Mes gavome išsamios aktualios informacijos ir tą tą galima labai teigiamai įvertinti. Dėl vieno dalyko mums dar reiktų labiau pasistengti. Man atrodo, kad e, negalime toleruoti tokio dalyko, kad Europos parlamento delegacijos vadovas nedalyvauja koordinaciniuose posėdžiuose. E, jis turi tik stebėtojo statusą, bet manau, kad stebėtojo statusas turėtų reikšti, kad delegacijos pirmininkas galėtų dalyvauti tose diskusijose, kuomet kalbama apie dėrybų strategiją. Manau, kad dauguma suvokia, kad tai yra esminio susitarimo dalis ir dėl to mes e, dėjome tiek daug pastangų. Ir jeigu mes turime pritarti kažkokiam tartuniam susitarimam, tai mes turime būti ir dėrybų dėl tų susitarimų dalis. Todėl aš nesuprantu, kur yra komisijos problema, kodėl ji nenori, kad Europos parlamentas būtų atstovaujamas dėrybose. Jeigu Europos parlamento delegacija šiaip ar taip turi stebėtojo statusą. E, taip pat teigiamai įvertinčiau mūsų susitikimus su Pietų Afrikos Respublikos atstovais ir manau, kad mes turime kalbėti ne tik apie turinį, mes žinome, kokie yra mūsų norai, bet mes turime koncentruotis į tokius vidinius dalykus, kokia yra mūsų pozicija kitų institucijų atžvilgių. Ir tikrai reikia pasveikinti, kad komisija ir komisarė buvo tokie atviri ir tikėkime, kad ir sprendžiant kitus klausimus jie bus atviri. Karl Heinz Florence. Aš nenorėčiau dabar kalbėti apie turinį, nes apie tai mes jau kalbėjome Strasbūrė. Aš norėčiau uh, pakalbėti apie mūsų organizacinę komandą, tikrai jų darbas buvo puikus ir aš net nežinau, ką buvo galima padaryti dar geriau, taigi norėčiau jiems labai padėkoti ir buvo tikrai puikia atmosfera tarp e, parlamentarų, matėme, kad mes visi einame e, tą pačią kryptimi ir ponė pirmininkė, jeigu sekretoriato darbuotojai ir ateityje tai puikiai dirbs, tai aš galėčiau tik jūs pasveikinti, nes turime tokį puikų sekretoriatą pagiras visuomet malonu klausyti. E, perduosiu jas tiem žmonėm, kurie yra tiesiogiai atsakingi už organizacinį darbą. Kriton Arsenis. Much, uh... Ačiū pirmininkė. Tai buvo tikrai sėkminga delegacija ir sėkmingi susitikimai. Palyginti su tuo, ko mes tikėjomės ar ko bijojom Buvo vienas toks klausimas, ką aš norėčiau paminėti dėl kitų delegacijų. Na, aš manau, kad reikėtų delegacijų buvimą pratesti iki pat darybų pabaigos ir Nagoje, ir Kankūne. Būtent visos darybos, tikrosios diskusijos vyko naktį ir man atrodo, kad labai mažai kas turėjo galimybę būti iki pat paskutinės tos dienos po, faktiškai kitos dienos po to, kai jau baigėsi oficialus darbas. Tada dar vyko dėrybos. Taigi būtų gerai pratesti mūsų delegacijų misiją iki tada, iki pat paskutinio momento. Kitas dalykas. Dar buvo vienas labai sudėtingas momentas diskusijose E, tai yra Bolivija, kuri vis sakė negalutiniam tekstui. Ir tada buvo sprendimas, kaip tai priimamas jau be Bolivijos. Uh, aišku, gan taip didvyriškai, kadangi visi paremė tą variantą, tačiau vis tik tai tokiu būdu buvo pažeistos taisyklės, kadangi na, ne visi pritarė galutiniam sprendimui, o iki šiol buvo laikomasi tos taisyklės, kad, tos taisyklės, kad turi visi pritarti galutiniam tekstui. Taigi kankūnė buvo pažeista ta taisyklė. Aš manau, kad ateičiai m, mm, tai gali sukelti rimtų problemų. Manau, kad, na, bet kokiu atveju, jeigu nebus tokio sprendimo ateičiai, tai tolesnės dėrybos dėl klimato kaitos gali gana nelinksmai atrodyti. Na, pirmininkaujantį Meksiką taip interpretavo taisyklės, kad jos nebuvo pažeistos tokiu būdu. Man atrodė visai gerai, kad buvo, kad tokiu būdu štai Kankūno sutarimas reiškia, kad taip yra interpretuojama, kas yra konsensusas. Aš tai sveikinčiau tokį pasiekimą. Aš manau, kad tai galėtų atverti kelią ateityje mm, dėryboms jungtinėse tautose, konsenso formavimui dėrybose ateityje. Marita Luklas. Tack så mycket. Ehm, jag delar eh, verkligen. Ačiū. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. E, turėjome galimybę realiai pamatyti, kaip viską galima pakeisti. Buvome per vieną žingsnį nuo katastrofos ir tos katastrofos neįvyko. E, ir mes sugebėjome priimti reikalingą sprendimą. Labai svarbu kad e, iš tikrųjų susidūrė su mm, labai rimtu iššūkiu sugebėjome būtent išspręsti tos klausimus. Mes sutikome su Pietų Afrikos delegacija, kuri a, su šią konferenciją siejo didžiulius lūkesčius, ypač kalbant apie ES dalyvavimo, ES vaidmenį. Ir aišku, kad Kyoto protokolas e, greit nustos galioti, taigi per šiuos metus turime būtinai pasirenkti tam, kad ateityje galėtumėm suvaidinti vadovaujantį vaidmenį, dirbant sutikime, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų, jeigu mes norėsime kažką tai pakeisti, labai labai svarbu, kad buvo realiai sutaupyta laiko, palyginti su tuo, kas buvo pasiekta Kopenhagoje, dabar visa tai materializavosi į jungtinių tautų lygmens sprendimus. Aš tikiuosi, kad bus galima toliau sekti tai tomis pėdomis ir tuos darbus toliau gilinti. Finank. Pirins. Dėkui, ponė pirmininkė. Du dalykai. Pirmiausia, dėl tarp institucinio pagrindų sustarimo. Aš buvau darybų delegacijoje nare. Na ir parlamento ar parlamento atstovų dalyvavimo klausimas tarptinėse konferencijose tikriausiai buvo tas klausimas, dėl kurio kilo daugiausiai ginčių. Taigi laikytasi labai kontroversiškų griežtų pozicijų, tačiau teisybės dėliai turiu pasakyti, jog tai, jog parlamento atstovas turi dalyvauti tuose susitikimuose, tai net ir pas mus parlamentai tą būtinybę žiūrima skirtingai, nebūtinai taip visi masto kaip aš. Be to buvo daromas skirtumas tarp skirtingų konferencijų pobūdžių ir taip pat buvo išsakytas pageidamas, kad būtų daromas skirtumas tarptų dėrybų, kurioms vadovauja komisija ir mes jas galime kritikuoti, kritikuoti jų rezultatą, ypač kai nedalyvauja parlamento atstovas, visuomet būdavo prašyma, kad jis turėtų tik tai stebėtojo statusą tam, kad galėtų tiesiog įvertinti dėrybo įgą ir jų rezultatus, tačiau tekste pasirinktos formuluotis palieka e, veiksmų laisvę, nuovokos laisvę komisijai. Vėlgi, čia tenka konstatuoti, kad vėlgi skirtingai, skirtingose generalinėse direktoratuose komisijoje žiūrima į mūsų pageidavimą dalyvauti dėrybose. Aš čia galiu kalbėti tik apie aplinkosaugos generalinį direktoratą, kuris taip neigiamai žiūri, tačiau kiti generaliniai direktoratai irgi nėra jau taip labai linkę e, leisti stebėti dėrybas taryb, tai, parlamento atstovams ar pirmininkui, ar kitiems delegacijos nariams, o taryba tai iš viso priešinasi. Taigi nebuvo norima nusileisti ir e, tarybos atstovai siekia, kad būtų sudarytas atskiras susitarp institucinis sutarimas ir kad nebūtų tikriausiai leidžiama parlamento atstovams stebėti darybas. Galėtume vertinti tik tais rezultatus. Taigi, sakyčiau, čia komisija tikrai prastai pasirodė. Dabar trumpa pastebėlė dėl turinio. Netenka nuolat konstatuoti, kad kai kalba eina apie tarptautinės konferencijos, kuriuose aš nedalyvauju, tai jau daugelį metų tai darau beveik vien tik iš principo, tai vėlgi stebėdama rezultatus, apie kuriuos sužinau iš kai kurių dalyvių ar iš žiniasklaidos, tai man visuomet atrodo, kad tie rezultatai, apie kuriuos žinau iš kitų, yra kitokie negu apie kuriuo, tie, apie kuriuos informavo parlamento atstovai dalyvavę tose konferencijose. Nes e, ta euforija, kurios susilaukia iš žiniasklaidos ar iš kitų atstovų, tikrai nepasitvirtina, nes parlamento atstovai tarsi viską vertina realiai. Ir aš tai sakiau ir parlamento valdybai, ir vicepirmininkiai, tai kad man rodos, jog yra visiškai natūralu, jog aplinkosaugos e, komiteto parlamentarai, kurie rūpinasi klimato apsaugos politiką, Tai yra labai normalu, kad mes turėtume gyventi, bandyti taip, jog būtų išmetama kiek mažiau CO2. Tai yra tas CO2, kuris išmetamas į aplinką mums keliaujant, turėtų būti kompensuojamas. Aš tai darau, darau kaip savame suprantama dalyką, kiti kolegos taip ir man rodos būtų geriau, jeigu būtų kitokių galimybių, negu kad kiekvienas iki. Uh, kreiptis kiekvieną sritį į parlamento valdybą ir prašyti kompensuoti parlamento atstovo kelionę į klimato apsaugos konferenciją ir kompensuoti ją. Na, parlamento valdyba apskritai ketina uh, pasigilinti galimybės užtikrinti CO2 neutralumą kelionių metu. Tai yra, kai kelio, keliauja parlamento darbuotojai, parlamentarai, kiti. Tačiau kaip ilgalaikė aplinkosaugos komiteto narė turiu pasakyti, kai mačiau šitą prašymą, aš susigėdau. Susigėdau antrasykį, sprendimo nėra ir tiesą sakant, uh, būtų geriau prieš šį prašymą teikiant valdybai, jį prieš tai bent jau aptarti tarp koordinatorių. Dėkuoju toliau Ana Rosbach. Pone pirmininkė, nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet norėčiau nuoširdžiai padėkoti sekretoriatui, nes iš tiesų darbas buvo organizuotas puikiai. Žinau, kad ponė Hildegard ponios Hidalgard šiandien nėra, bet ji mus tikrai puikiai informavo ir aš taip pat džiaugiuosi, kad e, galiausiai kaip rezultatą turime ir tam tikrą raštišką dokumentą, tačiau aišku, man būtų labiau patikę, jeigu tas dokumentas e, būtų toks praktiškesnis arba aiškesnis ir jame būtų daugiau su praktika susijusių dalykų kalbant apie COP10 Nagojoje, e, mes nepaminėjome biologinės įvairovės išsaugojimo aspektų, o tai juk yra esminis mūsų tikslas. E, biologinė įvairovė turi, būt, turi tapti esminė tema. Ir taip pat mes turime atsižvelgti į vietinių gyventojų poreikius. Iš vienos pusės mes tarsi nu, siekiame aplinkos apsaugos, nesvarbu, ar kovojame už vandens ar miškų apsaugą, tačiau iš kitos pusės mes turime tiem 6,5 milijardo žmonių, kurie gyvena pasaulyje, e, gaminti maisto produktus, o žemės gyventojų skaičius nuolat auga, todėl man kyla klausimas, kaip mums pavyks suderinti šios du aspektus. Dėkoju, dar du kolegos nori pasisakyti. E, Matijas Grotė sekantis kalbėtojas. Dėkoju. E, mes dalyvavome vienoje klimato kaitos konferencijoje ir kitoje ir mes, mūsų vieta buvo lankytojų e, kambariuose, lankytojų salėse, todėl manau, kad mes kaip aplinkosaugos komitetas turėtume paklausti, išsiaiškinti, kad, būt, kad vienas ar du mūsų delegacijos atstovai e, galėtų dalyvauti dėrybų salėse. Nes iš tiesų dažnai atsitinka taip, kad parlamentas nesupranta, kodėl e, reikia akcentuoti tam tikrus dalykus. Mums yra sunku e, sekti priimtus sprendimus, yra labai svarbu, kad parlamentas ateityje e, gautų vietą pirmose eilėse, kad mes galėtume dalyvauti dėrybose. Aišku, prasminga būtų plėsti savo veiklos horizontą, mes grįžtame pasisėmę naujų įspūdžių ir aš tikiuosi, kad ir ateityje mes taip pat dirbsime, tačiau reikia tikrai daryti viską, e, kad mes galbūt netgi parengti pranešimą savo iniciatyvą e, E, galbūt mūsų komiteto pirmininkas e, turėtų pasidomėti, kaip parlamento delegacijos yra traktuojamos kitose tarptautinėse konferencijose. Žodžiu, mes turime daryti kitą, viską, kad galėtume gauti vietą prie dėrybų stalo, ką paminėjo jau keli kolegos. Apie tai, ką kalbėjo Konerot Berend, kad E, kaip už aplinkosaugą kovojantis politikai mes turime patys siekti mažinti CO2 emisijų išskirimą. Tai manau, kad mes tikrai turime pasitelkti minėtą pavyzdį ir apie tai pamastyti. parlamento dalyvavimas tarptautinėse konferencijose yra iš tiesų nulatinė tema. Komiteto pirmininko darbo tvarkė tai yra tikrai nulatinis klausimas, kuris vis grįžta. Ir e, kai kuriuose konferencijose galbūt pavyksta išspręsti šį klausimą, kitose ne, nes yra tam tikri susitarimai. Ir parlamentas kartu su komisija ir taryba turėtų išsiderėti savo poziciją. Toliau Richard Zebert. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau čia padėkoti Dagmarai Rodbern už jos iniciatyvą, ypač kalbant apie parlamento vaidmenį e, tarptautinėse konferencijose. Aš pats esu teisininkas ir žinau, kokios yra taisyklės, tačiau nepaisant to, mes turėtume turėti dinamišką e, požiūrį ir netaip griežtai laikytis valdžios pasidalinimo principą, principo, o galbūt galvoti apie tai, kokį vaidmenį e, parlamentas vaidina visuomenėje ir mums suteiktas stebėtojo statusas yra toks e, mūsų minimalaus reikalavimo patenkinimas. Ir e, situacija yra tokia, kad paprastai komisija teigiamai vertina parlamento veiklą, bet paprastai valstybės narės stabdo. Taigi ateityje tikrai reiktų siekti aktyvaus dalyvavimo. Toliau rezultatas tarp euforijos ir real, realybės. Turiu pritarti Dagmarai, nes iš tiesų E, jeigu mes esame atsakingi už aplinkosaugą kovojantis e, politikai, mes turime e, tvirtai stovėti ant žemės. Ir mes vis tiek nuolat, pri, kai kalbėdami apie bet kokį susitarimą, turime žiūrėti, kokie yra jo privalumai, kokie trūkumai ir būti ant žemės ir matyti, kur yra mūsų ribos, kaip mes galime vykdyti savo įsipareigojimus. Ir manau, kad realus požiūris yra tikrai svarbus dalykas mūsų veikloje. Ir manau, kad mes negalime laikytis kažkokių įsipareigojimų, kurių iki galo nesuprantame. Toliau dėl to, ką pasakė kolega Grotė, dėl mūsų elgesio, aš norėčiau paprašyti baigti tokius moralus. Manau, kad negalime smerkti kolegų, kurie mano kitaip. Man atrodo, kad mums reikia kažkokios vieningos taisyklės, nes pavyzdžiui, Austrijoje mes nuolat susidurėme su tokiais moralizuojančiais kolegomis. Jie dažnai yra ne iš socialistų tarpo, tu žinai, ką turiu omenyje, bet e, tie, kurie laikosi taisyklių, kartais yra ne ką geresni už tuos, kurie nesilaiko. Taigi, e, manau, kad mūsų komitete nereiktų dabar vardinti, kas ką padarė ir kas ko nepadarė tačiau mums iš tiesų tikrai padėtų vieningų taisyklių įvedimas. Na kągi, baigėme šias diskusijas. Tiesiog savo ruoštų atkreipsiu dėmesį dar du dalykus. Na, vis pirma, kolega Arsenis yra teisus, sakydamas, kad būtent tais atvejais parlamentas nutraukė savo delegacijos veiklą, kai tampa tikrai labai įdomu, tai yra paskutinis konferencijų raundas nes e, paprastai oficialioje programoje konferencijos pabaiga penktadienį po pietų jungtinių tautų konferencijos baigėsi šeštadienį ir, pavyzdžiui, naktį iš penktadienio šeštadienio tiek Nagojo, tiek Kankūnė iš tikrųjų labai įdomus darbas, tačiau oficialiai delegacijos darbas baigtas, delegacija paleidžiama ir mes čia tarsi pralošėme. Taigi parlamentas čia turėtų vadovautis ne biurokratiniais, o per politiniais motyvais siūsdamas savo delegaciją. Jurgensenas taip pat labai teisus sakydamas, kad Europos parlamentas klimato apsaugos rytie vaidina ypatingą vaidmenį, nes ES yra viena iš nedaugelių regionų pasaulyje, kur yra atitinkamų teisės aktų, pavyzdžiui, bendraujant su uh, E, kitais parlamentais Meksiko, Brazilija, pastebėjome, jog iš tikrųjų juos labai įdomu ES klimato apsaugos paketas, tačiau ir parlamento konkūno rezoliucijoje e, tai buvo pažymėta ir tikrai buvo atsižvelgta į tai, ką mes spalio, atsiprašau, lapkričio mėnesį nusprendėme dėl jungtinių tautų konferencijos. Štai tiek e, dėl uh, Kankūno konferencijos, o dabar žvelgime į priekį, tai ką darys ar nedarys ES, žvelgime į 11 darbo tvarkės punktą galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 procentų analizė ir anglės dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas. Mhm. Tai yra komisijos komunikatas ir mes kartu su pramonės komitetus įtre rengėme uh, Europos parlamento pranešimas skirtas šiam komunikatui. Pranešėjas yra Bas Eichhaut, jis ką tik atvyko. Taigi iš karto suteikiu žodį pranešėjai, prašau. Um, well, all, this... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, tai ne pirmos jau diskusijos dėl to, um, kaip vieningai ES turi dėti 30 um, procentų tikslo. Uh, Ir dabar parlamentas turi mm, konkrečią iniciatyvą, tai yra tyrimą atlikta dėl to, kaip pasiekti to tikslo. Envi yra pirmininkė vadovaujantis komitetas šiuo klausimu, pagrindinis komitetas, tačiau turiu pabrėžti, kad glaučiai bendradarbiavame ir su įtrė komitetas, kadangi kompetencija dėl energetikos ir pramonės politikos, tarkim, tenka įtrė komitetui. Tai reiškia, kad mes um, dirbsime kartu ir parengsime bendrą pranešimą draugė su įtrė pranešėja, mm, ponė Jordan. Labai svarbu užtikrinti, kad mūsų du komitetai intensyviai bendarbiautų ir parengtų gerą pranešimą, nes e, bet kokiu atveju tai atitinka parlamento interesą, kad mūsų pozicija būtų tvirta šio klausimu galų gale. Čia aišku, kad laikas yra labai svarbus formuojant bendrą poziciją, reikia pasirinkti tinkamą laiką. Mano tikslas yra pasirūpinti, kad pranešimas būtų patvirtintas birželio mėnesį prieš pat birželio tarybos posėdį. Labai svarbu, kad parlamentas galėtų išsakyti savo poziciją dar prieš birželio tarybos posėdį. Tai reikštų, kad parlamentas pasteiktų savo viziją praėjus vieneriems metams nuo komisijos komunikato, kuris buvo parengtas 2010 gegužę. Manau, kad praėjus vieneriems metams jau gerai, kad parlamentas turi tokį savo iniciatyvos pranešimą. Kitas dalykas, kodėl laikas yra toks svarbus. Tai yra labai svarbu, kad galėtumėm įtakoti diskusijas dėl finansinės perspektyvos, nes čia, aišku, yra tam tikrų dalykų, kai na, kalba apie um, didesnį nei uh, e, 30 procentų tikslą kas būtų sėtina su finansiniais klausimais. Ir aišku, kad mm, bus komisijos pasiūlymai jau birželio mėnesį dėl perspektyvos, todėl būtų svarbu, kad parlamentas įtakotų mm, tuos klausimus. Noriu pabrėžti, kad prieš akis turite darbinį dokumentą, kuriame yra sudėti visi argumentai. Tai nėra a, a, pirminis pranešimo variantas. Aš bandžiau į šį darbinį dokumentą sudėti visas ga, turimas studijas, tyrimus, visus argumentus, visą informaciją, kuri jums būtų naudinga diskusijoms. Tai yra, trumpai pasakant, pranešėjo pranešimo variantas, tai nėra oficialus parlamento pranešimo projektas. Čia visą tai kas yra sudėta į mano darbinį dokumentą, yra paminėta ir komisijos komunikate. Aš pasistengsiu taip pat ir mūsų parlamento savos iniciatyvos pranešimą daugmaž panašiai suformuoti pagal pačią struktūrą. Tai yra visi tie elementai, ka, visas moksliniai dalykai, sąnaudų prasme efektyvumas, ETS efektyvumas, kainos ir, ir nauda iki 30 procentų, bendra nauda, konkurencingumas ir taip toliau. Kalbu apie atsinaujančius energijos šaltinius, pramonės priekybą. Tie elementai taip pat sukeliaus į galutinį pranešimą iš, iš ano komiteto. Galutinė pranešimo struktūra, aišku, bus derinama su įtrė pranešėja, ponė Jordan. Savo iniciatyvos pranešimas bus būtent paremtas šią informaciją ir aš darbinį dokumentą mm, politinė prasme perkelsiu, išversiu, paversiu to savo iniciatyvos pranešimu. Bet aišku, kad labai svarbu būtų pasiremti turimais argumentais, turimą informaciją pirminiuose diskusijose. Uh, Noriu pabrėžti, jog mm, savo iniciatyvos pranešime, galutinėme variante, aš sudėliosiu parlamento poziciją išdėstą Konkūno konferenciją, kad um, ES turėtų siekti vienašališkai tikslo minus 30 procentų. Taigi mūsų tokia mintis su pranešėjų būtų būtent pasiremti parlamento Konkūno rezoliucijos dokumentų kaip pagrindų. Dabar, kalbant apie pranešimą, aš teiksiu, kad jeigu perėsime iki minus 30 procentų to tikslo, tai būtų labai logiška, kadangi žiūrėtumėm į ilgalaikę trajektoriją iki 2050 metų, um, Europa yra nusprendusi nu, iki minus 80-80 procentų e, pereiti ir todėl būtų logiška, kad būtų e, perinama 2020-iesiems minus 20 ir moksliniai įrodymai e, rodo dėl dviejų laipsnių, pavyzdžiui, kad e, e, pasauliu kintant nuo 25 iki 30 procentų minus turėtų būti toks siekinys, tai todėl ir Europos parlamento tas siekiamo tikslo diapazonas turėtų būti maždaug toks pat, yra apie minus 30. Manau, kad nuo 2008 metų daug kas pasikeitė, tai tokios mūsų prielaidos. Tuomet parlamentas tarėsi dėl to, kad būtų tikslas minus 20, o jeigu būtų tartotinis pritarimas, tai reikia minus 30 tikslo pereiti. Ir dabar atsižvelgiant į Kankūno rezultatus, dalis iš jų yra ta, kad stambiosios ekonomiškai išsivyšusios valstybės e, davė savo pažadus jungtinių tautų rėmose. Aišku, galima diskutuoti, kiek e, kieno užmojai kokio lygio yra, tačiau galima apibendrinti, kad visos ekonomiškai išsivyšusios valstybės davė tam tikrų pažadų. Taigi tai yra pasikeitimas jau nuo 2008 metų situacijos. Ir kalbant e, apie Kankūno tas diskusijas ir turint omenyje artėsiančias Durban diskusijas ir bus bendrus ekonominius planus. Aišku, kol kas galbūt yra pasirimama penkerių metų ekonomikos planais. Na, kai kas iš tikrųjų pasisako už tos penkiamečius planus, nežinau galbūt yra prasmės planuoti penkeriai metam. Jeigu pažvelgtumėm į projektus, tai būtent um, planuojama uh, žaliosios ekonomikos projektus irgi į prioritetus įtraukti ir jų, jų manimų um, yra prasminga savo teritoriją irgi pereiti prie, uh, prie tokio tikslo. Tai tai irgi reikia turėti omenyje, mm, kai mes Europoje apie tai kalbame, kad Kinė juda tą prasme. Toliau, dėl kito klausimo, dėl energijos energijos tiekimo saugumo. Jeigu mes žiūrime vėlgi naftos kilančias kainas, tai galime pasakyti, kad dabar paskutinį mėnesį, tarkim, 70 milijardų eurų Europą sumokėjo daugiau už naftos importą nei uh, už kitą laiko, ankstesnį laikotarpį vien dėl to, kad naftos kaina išaugo. Tai reiškia, kad mes turime tapti kaip galima mažiau priklausomi nuo iškasnio kūro, naftos, dujų, mm, kažkiek ir anglės. Uh, tam, kad galėtume mokėti mažiau už importą. Toliau ETS, priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema. Apie tai irgi bus kalbama, apie TS efektyvumą e, kalbant. Ir čia irgi galima konstatuoti, kad daug kas pasikeitė nuo 2008 metų. Pavyzdžiui, dabartinio ETS antro etapo pabaigoje turėsime maždaug 500-800 milijonų CO2 tonų perteklių. Komisija pasakė, kad pereinant prie 30 procentų tikslo, jau daugiau kaip 50 procentų to E, pertekliaus jau būtų e, kaip ir išspręsta, taigi irgi efektyvumas čia ETS sistemos įrodomas palyginti su 2008 metais. Toliau klausimai, kaip to pasiekti minus 30 procentų, energijos efektyvumas, ypač pastato ir pastatų ir transporto sektoriuose ir komunikatė komisija labai aiškiai pasakė, kad e, yra planuojama tik tai 10 procentų efektyvumo, 20 procentų energijos iš, atsinaujančio energijos išteklių Tai reiškia, kad jau jeigu dabar su mūsų naujaisiais e, rodikliais, tai mes jau virš 20 procentų galim laisvai planuoti. Uh, Kaip taip pat mes galėtumėm užtikrinti, kad ETS e, galėtų kažkaip tai toliau pajudėti, toliau yra klausimas dėl tų nemokamų leidimų, tai yra aišku klausimas dėl valstybių narių pajamų ir, ir tinkamesnio jų paskirstimo tarp valstybių narių. Čia vėlgi yra tai siejama su finansinė perspektyva ir aš manau, kad tos politinės diskusijos būtų labai įdomios, labai e, laukčiau jūsų komentarų, kaip tai būtų galima e, subalansuotai viską padaryti. ETS, ne ETS ir teisingas pajamų paskirstimas tarp valstybių narių. Na ir pabaigai tvarkaraštis. Akivaizdu, kad jeigu norime, kad šis pranešimas būtų patvirtintas laiku. Visų pirma, aišku, reikės rytrė komiteto e, darbo dalies. Tai aišku, aš negalėsiu kol kas labai tiksliai jums e, pateikti tvarkarašį, tačiau, kaip aš jums sakiau, aš labai siekčiau, kad balsuotumėm plenarnėje sesijoje birželio mėnesį, kad spėtumėm iki tarybos e, posėdžio ir iki finansinės perspektyvos pasiūlymų. Kitas dalykas, Envi kelia klaus, rengia klausimus vasarą 28 dieną šiuo klausimu. Buvo prašymas, kad tai būtų įtrė ir envi bendri klausimai, tačiau atsižvelgiant į komitetų tvarkarašius, tuomet būtų įmanoma tokius klausimus rengti tik tai balandį. Ir tai jau būtų pernelyg vėlų, todėl mes nusprendėme, kad envi klausimai bus vasario 28 dieną, o įtrė klausimai bus kovo mėnesį. Tokiu būdu mes galėsime po to jau ir visus pakeitimus parengti laiku. Įtrė būtų gegužės pradžioje balsuojama, gegužės pabaigoje envi envi būtų balsuojama ir tada birželio plenarnėje sesijoje būtų balsuojama jau dėl viso dokumento. Aš laukčiau jūsų komentarų dėl visų klausimų, ypač dėl politinių dalykų, nes dabar aš iš visos tos faktinės medžiagos turėsiu padaryti politinį dokumentą. Labai laukiu jūsų pasisakymų. Ačiū pirmininkė. Yeah, thank you very much. Was I could, one could see the... Dėkuoju, ponė Eichhout. Na, matome, kad jūs tikrai aktyviai ėmėtės šito e, pranešimo ir tikimės, kad tai e, tikrai atsilieps pranešimo kokybė. Yra labai daug norinčių pasisakyti ir jau pačioje pradžioje sakiau, kad pasisakymo laikas dvi minutės, nes kitaip tikrai apsidirbsime pagal turimą darbo tvarkę. Taigi, pabrė, jūs kalbėjote apie įtrę komitetą ir bendradarbiavimą su juo rengiant šį pranešimą, nes šis pranešimas atitenka į abiejų komitetų kompetencijos rytį, taigi pat, pas, pakviečiu į trio komiteto atstovai mūsų komiteto, o aš savo ruoštų turiu dvi pastabas, na, keliant iki 20, 30 procentų tikslus, tai kai kuriams valstybėms narėms bus nelengva pasiekti šių tikslų, o kai kuriams ir pramonės šakoms bus nelengva. Taigi, jūs, rodos, kalbėjote apie finansinę perspektyvą ir Jutta Hauk. Uh, E, ji kaip tik yra atsakinga už finansinę perspektyvą. Taigi galbūt vertėtų pagalvoti, ar nereikia biudžeto eilučių, kurios skatintų klimato apsaugą ir energijos veiksmingą panaudojimą. Na, valstybėse narėse, galvant apie jų biudžeto įsiskolimą, tikrai bus nelengva tų tikslų pasiekti. Na ir nenorime sumažinti 2020 strategijos užmojų, kai kuriems jau 20 procentų atrodo daug, taigi reikėtų pagalvoti, kaip e, pat naudojamos ES lėšos ir manau, kad klim, lėšų skiriamas klimato apsaugos ryčiai tikrai leistų pasiekti geresnių rezultatų dėl pramonės šakų. Tai žalioji pramonė tikrai laukia naujų nuorodų tam, kad galėtų dirbti, bet yra ir kitų uh, pramonės šakų pasaulinės rinkose, kuriams nelengva sudoroti su tikslais. Ir čia kalbama apie mm, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio analizę ir dioksido nutekėjimą. Ir juk e, yra ir kitų pasaulio šalių, kurios ir įmonės dirba ne vien tik tai Europos Sąjunga, dirba taptatiniu lygiu, investicijos vyksta ir kitur, taigi viskas susiję, taigi reikėtų tikrai protingų politikos priemonių rinkinio, kurios leistų mums žengti prieki ir siekti nusibrieštų tikslų, tam, kad galėtume dirbti sėkmingai ir ambicingai. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ponas Taratelė, pirmiausia žodis jums, jis yra iš APP frakcijos. Prašau. Tatarelė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti jam už puikų bendradarbiavimą ir taip pat padėkoti už tai, kad jis taip greitai parengė šį pranešimą. Jis ir šiandien pakartojo, kad jis yra tikrai suinteresuotas glaudžiai bendradarbiauti su ITRE komitetu. Uh, tik tai e, tas noras bendradarbiauti šiek tiek kertasi su tuo tempu, kuriuo siekiama išnagrinėti šį pranešimą. Mes jau dabar žinome, kad negalėsime surenkti bendrų klausimų būtent dėl to, kad tas tvarkaraštis yra toks ribotas laiko prasme. Tačiau nepaisant to, mes visi norime gero rezultato ir kad šį pranešimą patvirtintų didžioji dauguma parlamento narių, todėl turime suteikti galimybę visiems e, pasisakyti. E, šio pranešimo rengimas yra iš tiesų labai išsamus, tačiau norėčiau pasakyti, kad čia žvelgiama tik iš vieno požiūrio taško. Ir jeigu tai turėtų, tos mokslinės studijos, tyrimai turėtų būti mūsų diskusijų pagrindas, tai tuomet aš norėčiau paprašyti labiau subalansuoto požiūrio. Mums reikia įvairių, kad atsispindėtų įvairūs požiūriai man susidaro įspūdis, kad pranešėjas atstovauja tokią vieną e, nuomonę, kuri nebūtinai yra subalansuota. Taip pat norėčiau prisiminti tai, ką anksčiau pasakė kolega Zeber. E, mes nenorime, kad atsitiktų taip, kad sakytum, o laikas jau ir praėjo, kaip gaila. Mes jau labai vėluojame ir man yra duotos labai griežtos instrukcijos. Ponas Jorgensen. Dėkoju. Ir tikrai puikus parengtas dokumentas. Ir manau, kad pirmiausia reikia parengti darbinį dokumentą, o po to jau jį iš jo išvesti politinį dokumentą. Dėkoju iš tai. Skirt Keletas pastabų dėl skirtingų argumentų. Taigi yra suformuoluotas vienas argumentas dėl to, kad reikia labiau stelkti diskusijos į komitetą. Diskusijų paskirstimą. Man rodos, mes jau pasiekime 20 procentų tikslą. Ir kyla rizika, kad dėl galimybių atid... iškelti viską, atidegti, tai yra, kad nuo 2009 iki 2020 metų mes e, matysime CO2 emisijų išaugimą ir tai atsilieps mūsų vaidmenį kaip pasaulinių lyderių. Ir, ir vienintelis būdas, kaip ES gali daryti įtaką tarp neligių, tai yra ta švelni jėga, tarkim, gerą, duodant gerą pavyzdį teisės aktų leidimas, aišku, yra gero pavyzdžio davimas, tačiau įsivaizduokime, kad staiga mes dėl atidėjinių atsidursime tokia situacija mūsų pačių šalyse nuo 2020 metų į priekį išauktų CO2 išmetimas. Tai tai iš tikrųjų sukeltų rimtą pavojų. Ir tas pavojus egzistuoja. Be to, jūs paminėjote Kinę kaip gerą pavyzdį. Na, tai tikrai labai svarbu. Pon Tomas Friedman, New Yorko Times kolumnistas, rašė, kad jeigu JAV vieną dieną taptų Kinija, tai būtų nuostabu. Na, aš suprantu, kas turiu galvoje, nes e, ten Kinijoje, aišku, yra kitokia politinė sistema, tačiau jie tikrai greitai žengia į priekį ir mes tikrai turėtume pasitelkti šį argumentą, nes jeigu mes nu, jeigu to nepadarysime, tai konkurencingumo požiūriu atsiliksime nuo Kinijos. Uh, Na ir galiausiai pritariu Jums dėl to, kad tai turime padaryti birželio mėnesį, tam, kad galėtume sudaryti bendrą darbo tvarkę su kitomis institucijomis. Ačiū. Dėkoju, kad laikėtės laiko limito, Kris Deivis. Dėkoju. Na, mačiau. Uh, Ehm, labai nedidelę automobilio reklamą, kuri 100 e, km išmeta 94 mg. Taigi tai rodo, kad kai kartą jau turime teisės aktus, kurie e, reikalauja mažinti CO2 išmetimą, kad viskas žengia priekį labai greitai. Technologijos e, verčias žengia į priekį, juolab, kad vartotojai nori mažiau mokėti už kurą ir nori mažesnio CO2 išmetimo. Na, galite įsivaizduoti, kad na, tikrai aš palaikau šį pranešimą nes jungtinės koalicinės vyriausybės, mm, Kalingelio ir kitų paremta, tai iš tikrųjų paremė tą 30, ties, 30 procentų tikslą kiek manoma greičiau. Na, taip pat buvo kalbama apie e, teigiamą e, rezultatą, kokį duotų tokie, toks politikos keitimas. Tačiau turime suvokti, kad tikrame pasaulyje, e, kad tai reikia atsižvelgti ir gamybos pusė, nes 30 procentų buvo pasuklyta darant prielaidą, kad bus tarptautinis susitarimas. Tačiau nėra tokio tarptautinio susitarimo ir nėra didelių galimybių, kad jis bus darytas per ateinančius keletą metų. Taigi Europos įmonės e, susiduria, atsiduria sudėtingo konkurencingoje aplinkoje. Na ir kyla pavojus, kad bus iškelta gamyba kitos šalis, importuotas nedarbas tai vienas iš pavojų. Dar vienas veiksnys, kurį reikia atsižvelgti, kurį reikia atsižvelgti yra štai koks. Na, 30 procentų tikslą ES galime užtikrinti atidedant, bet e, nėra galimybių, kad kitais metais atidėjimo sistema bus patvirtinta na, tų pasiekmių ataskaitoje gal daroma kokiu nors klaidingų prielaidų, tačiau įmonės veik, verslams mumis pasitikė ir aš. Suderinimo mechanizmai iš tikrųjų turėtų būti sudaryti. Dėkuoju, Krisai. Ponas Kalinanas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, nežinau, ar man verta pasisakyti po to, kai Krisas Deivisas jau išsakė tai, ką norėjau pasakyti, mano nuomonė tiesiog išdėstė, tačiau vis dėlto pasidalinsiu vieną ar kitą e, pastabėlį iš savo pusės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Basui už tai, kad jis e, taip parengė tokį, kaip visuomet, e, ambicingą pranešimą. Tikras iššūkis, taigi iš tikrųjų jo iššūkiai, jo požiūris yra iššūkis mums visiems ir tai sukelia e, akademinės diskusijas dėl tų 30 procentų. Aš visuomet skeptiškai žvelgiu į tai, ar praktiškai būtų įmanoma padidinti tikslus nuo 20 iki 30 procentų. Europos komisija įvertino kaštus, tai maždaug 81 milijardų eurų. Mm, aš sakyčiau, čia dar nepakankamai vertinti kaštai, tačiau tai yra bent jau oficialus kaštai. Na ir man kyla klausimas, e, Jorgensenas kokiais tikslais nurodė, kad mes tarsi duotume pavyzdį pasauliui, veiktume pasaulį per savo e, tokią švelnę jėgą, tam, kad pasaulis perimtų mūsų modelį. Pavyzdį, aš labai abejoju, e, ar tai bus padaryta, nes Basas savo e, pranešime kalba Kinija, taip, Kinija save reklamen, e, re, reklamuoja, taip, jie iš tikrųjų teigia daug saulės baterijų, steigia daug saulės baterijų, stato vėjo jėgainės. Tačiau nežinau, ar Kinė tikrai yra pasirengusi prisimti teisiškai privalomus įsipareigojimus. Jie turi penkmečio planus, Taip, jie apie tai garsiai kalba, tačiau, tačiau kai kalba ėjo konkrečiai dėrybose dėl klimato kaitos tikslų, tai Kinija čia nieko nepasakė, nei Kinija, nei JAV ir nieko nesipareigojo. Taigi, nors kiniečiai dažnai minimi, tai kaip pavyzdys, iš tikrųjų reikia pasižiūrėti ne į tai, ką jie sako, į tai, ką jie daro. Taigi, Taip, aš sutiksiu su tuo padidinimu, tačiau reikia įsigilinti to padidinimo pasiekmes, taip pat pasižiūrėti, kaip visą tai lieps įvairioms pramonės, šalim, pramonės šakoms ES, jau dabar pramonė ne, kartais nelengva, E, įvykdyti tikslus ir galbūt jeigu mes tokiu būdu išginsime pramonę iš ES už jos ribų, tai tikrai nieko nepasieksime, nes galbūt e, už ES ribų, kur nebus teisėkuros, ten bus dar prastesni rezultatai. Čia paminėsiu metalo apdirbimo, aliuminio pramonę ir taip toliau. Pirmininkė nutraukė. Merci, pardonnez-moi, j'ai le dur. Dėkoju ir atsiprašau bet iš tiesų man teko labai griežtas vaidmuo pasirūpinti, kad visi laikytųsi laiko limito Sabinė Vilts. Dėkoju. Bas Aikut argumentai yra labai įdomus, jo pranešimas rodo, e, kokį netikrumą e, sukelia priekybos e, apivartiniais taršos leidimais sistema, kalbant apie CO2 emisijų mažinimą. Ir jeigu mes ateityje e, norime išvengti tokių trūkumų e, ir išlaikyti pakankamai aukštas apivartinių taršos leidimų kainas ir e, apriboti bendrą emisijų skaičių, skaičių, mums reiks siekti atitinkamų tikslų atitinkami skaičiai rodo, kad su ap prekybos apivartiniais taršos leidimai sistema daromas atitinkamas biznis ir, neapskri, ir jo variklis nebūtinai yra klimato apsauga. Ir komisija mano, kad jeigu bus išlaikytas 2 procentų tikslas, bus galima per pusę sumažinti uh, e, išmetalų skaičių. Kalbant apie energetikos tikslus ir e, CO2 emisijų sumažimą 30 procentų, čia dar reikia panagrinėti šį klausimą. Šiame pranešime e, e, švarios plėtros mechanizmas e, vertinamas labai kritiškai ir yra siūloma įvesti E, atitinkamų tarpininkų sistemą. Aš tai, aš tai būčiau už tai, kad at, m, švarios plėtros mechanizmo būtų apskritai atsisakyta ir kad e, e būtų siekiama kiek įmanoma mažiau CO2 išskiriančių technologijų. E, Dėkoju toliau ponė Rosbach. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti ponui Bas Aikut, nes jis pateikė tikrai labai išsamų dokumentą. Tačiau man kyla daug klaustukų. Aišku, mes galime ir toliau mažinti CO2 išmetalus, Tačiau ar tuomet nesusidursime su tokia rizika, kad visa gamyba bus perkelta į trečiasias pasaulio šalis arba, pavyzdžiui, į Indiją, jos labai to džiaugtųsi? Man atrodo, kad kiekvienas europietis turi būti labai sąmoningas, jisai turi aiškiai suvokti, e, kiek jis gali prisidėti e, prie šių, šio tikslo atsiekimo. Dėl to mums reikia atitinkamo, at, atitinkamos informacinės kampanijos. E, gal, pavyzdžiui, kažkas gyvena e, nulinės energijos name, jau yra ir tokių pavyzdžių, tai reikia tokius pavyzdžius iškelti. Dėkoju toliau, ponas Florence. Aš pritarčiau tam, kad reikia sekti, nurodyti sektinus pavyzdžius Tačiau yra labai svarbu kalbėti ir apie įgyvendinimą politinių tikslų. Ir jeigu mes e, pamastytumėm, kiek mums pavyko pasiekti, tai iš tiesų matytumėm, kad tai yra mažiau negu 20 procentų, ypač e, duomenys iš valstybių narių e, tai rodo. Tačiau mes patys turime Europos pavyzdžių parodyti, kad mums pavyks pasiekti to 20 procentų tikslo. Tačiau kol kas dėja e, tokio pavyzdžio negalime pateikti. Manau, kad mes turime užsibriežti toks, tokių tikslų, kuriuos galėtume realiai įgyvendinti. Ir šiame pranešime iš tiesų labai puikiai yra išvardinti visi veikėjai, kurie susiję su e, aplinkosauginiais tikslais. E, tačiau, kalbant apie pramonę, reikia nepamiršti konkurencingumo Aš pats esu kilęs iš e, plieno pramonės regionų ir tiesiog negalima e, pamiršti pramonės ir jų tikslų. Ir manau, kad mes turime atsižvelgti į kitą E, pusę ir turime žiūrėti, kiek galėtų e, pramonė ir kiekvienas atskiras asmo prisidėti prie to, kad e, jo namuose būtų efektyviai, taupiai vartojama elektros energija tačiau kita vertus galiausiai visus tikslus reikės apmokėti, mėla Jūta. Taigi vėl atrodys taip, kad reikės daugiau lėšų. Čia vėl reikia galvoti apie konkurencingumą. Konkurencingumas turėtų būti esminė savoka. Buvo paminėta efektyvumo politika, aš ją labai vertinu. Man atrodo, kad iš tiesų tai yra puikiai idėja dėl žaliųjų darbo vietų, tačiau gaila, kad kol kas tai dar neatsispindi ES praktikoje. Šis dokumentas iš vienos vienos pusės yra tikrai labai įdomus, aš to nenuneiksiu, tačiau yra ir kitų įdomių aspektų ir aš norėčiau, kad į juos taip pat būtų atsižvelgta ir tuomet mes galėsime kalbėti apie dokumentą, kuriame e, yra tie tikslai, kurie atsispindi, atspindi mūsų e, nutarimus, mūsų sprendimus ir mes esame nusprendę, kad daugiau negu 20 procentų tik tokiu atveju, jeigu ir kiti prie, prisidės prie to tikslo siekimo. Dėkoju, tačiau nepaisant to, 30 procentų nebūtų grįžimas į, į akmens anglės laikus. Aš norėčiau, kad tu taip gerai perskaitytų mano spaudos pranešimus, kaip cituoji mano žodžius. Toliau Matijas Grotė. Dėkoju. Na, dėl energetikos pakete, energetikos pakete mes patvirtiname 20 procentų, jeigu kiti sutiks, tai 30 procentų. Mes taip pat parlamente esame parengę rezoliuciją, tačiau nebus parengtas atitinkamas teisės aktas, o taip pat ir dėl anglės niekas nebuvo patvirtinta, 2 procentų tikslas buvo patvirtintas, o diskusija pasikėdau štaiko. Tai yra Pas mus įvyko um, um, ekonominė ir, ir finansinė krizė, o dabar tarsi pramonės krizė, aišku, taip galima taip pat mažinti CO2 išmetimą, tačiau į kitą priekybos e, laikotarpį galima perimti nuo 5-8 procentų sertifikatų, taigi sistema yra silpninama ir manau, kad parlamente turime gerai išanalizuoti, kaip elgtis su šia tema, jeigu kiti mus palaikys. Tai, tai yra palaikys 30 procentų tikslą. Taigi, kaip pasiekti, kad tas tikslas būtų palaikytas, o taip pat turime pasirūpinti tai, tuo, kad e, tie, tos priemonės, kurios buvo patvirtinta iki 20 metų energijos iš atsinaujančių šaltinių, tai yra labai svarbu, kad komisija čia taip pat prisidėtų ir palaikytų mus. Na, pavyzdžiui, reikėtų Europos uh, e, žalių sertifikatų sistema. Tokios šalis, kurios jau turi tokius sertifikatus ir jų sistemas, tiesą sakant, žaliosios energijos atsrityje atsilieka. Taigi, uh, Mm, manau, kad tikrai visą tai reikia pasitelkti tam, kad tie 30 procentų būtų pasiekti ir už įmanomus kaštus, nes galiausiai už viską moka piliečiai. Ir visoje klimato diskusijoje reikėtų pažvelgti atgal ir pagalvoti, ar apskritai pasaulyje kas nors e, mus seka. Nes galime ir 40 ir 50 procentų kankūnį siūlyti, tačiau tai tikrai nebūtų įtakoja tolimesnės konferencijos eigos, taigi aš manau, mums reikalinga tinkama klimato politika, reikia padaryti savo namų darbus, be kita ko ir ETS, tai yra prekybos išmetalų leidimai sistemomis, o srityje, o jeigu tarptautiniai sutarimai būtų sudaryti, tai iš tikrųjų reikia sus... siekti, kad kiti palaikytų 30 procentų, jeigu ne, tai pasilikime prie 20 procentų. Na, tikrai yra ir dioksidų temos, ir kitos, taigi tikrai dvi minutės laikykitės, nes kitaip e, nepavyks mum apriepti visų temų. Taigi, suteiksiu paskutiniams kalbėtojams Kritanasinis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti su puikiu darbu. Dokumentas buvo labai naudingas. Uh, Dar išanalizavome visus dokumentus, e, su, e, iš tikrųjų spūdinga informacija. Dabar, kalbant apie tą kainą, maždaug 11 milijardų, jeigu perėtumėm prie minus 30 procentų, kaip kad sakoma, tuose dokumentuose įvertinime, 11 milijardų. 50 milijardų yra skaičiuojama, kad tiek išauks naftos importo kaina 2011 metais, kiek yra skaičiuojama darbo vietų sukūrimo prasme, apmokestimo prasme ir taip toliau, ką dar reikės padaryti ir ETS sektoriuje, atsižvelgiant į tas kainas. Tai reiškia, kad kad tas perėjimas prie minus 30 procentų, tai ką tai reiškia, tiem 11 bilijardo, jeigu paverstumėm da, sukurtom darbo vietom ir taip toliau, manau, kad tikrai mes galim sauliaisti tokią kainą. Nes turint omenyje e, kūro kainą ir taip toliau ateityje ir klimato kaitą, tai nėra vien kažkokia tai mada, kažkokia tai tendencija, tai yra reali grėsmė ir mes turėsime su tuo susidurti, turėsime į tą grėsmę pažvelgti rimtis priemonių. Uh, Kinija. Nors ir nepasiekė mums Kopenhagoje pasiekti norimo rezultato, vis tik tai Kinija juda gera kryptimi. Ir turint omenyje ir eksporto įvairius sektorius, ir energetikos sektorių, ir turint omenyje, kad reikės vis tik tai kovoti su to klimato kaita, nors kol kas mes negalime konkuruoti su Kinija. Kas konkuruos su žalia Kinija? Tai turim jau dabar imtis priemonių. Si, Pane Lepeš. Ačiū pirmininkė. Aš noriu prisid, prisijungti prie tų kolegų, kurie labai sveikino pranešėją. Tikrai labai įdomus, svarbus dokumentas, tinkamas dėlioti akcentai. Labai trumpai kalbėsiu. Uh, Noriu tik pabrėžti, kad eina kalba ne vien tik tai ekologijos klausimus, kova su klimato kaita, čia yra pramoninė, ekonominė kova, kuri vyksta. Ir Kankūnė tikrai mes matėme iš tikrųjų, kokia yra situacija ir pietų valstybės, aišku, prisėmė tam tikrus įsipareigojimus, jie nėra privalomi, bet dinamika yra. Ir kalbant apie politinį planą, geopolitinį, strateginį planą, jeigu Europa neinvestuos e, į savo atitinkamus sektorius, tai mes tikrai atitolsim nuo viso to vyksmo pasaulyje, mes prarasime ekonominę lyderystę, bet taip pat, kas dar svarbiau, politinę lyderystę to klausimu. Ir dabar, aišku, kas investicijos bus labai svarbios mūsų tai, ekonomikai, bendrai ekonomi, Europos visai mūsų erdvei per artimiausius 15 metų. Jeigu mes nieko nedarysime, tas traukinys nuvažiuos. Taigi labai svarbu galvoti apie mūsų vidaus rinką ir apie tai, kaip paskatinti skatinti mūsų pramonę, mūsų ūkį, e, kad jis judėtų tinkamą linkme. Aišku, čia aš turiu galvoje visus dalykus dėl konkurencingumo, ką, e, ką Florence pasakė, bet turi, reikia galvoti apie Kiniją, Braziliją, apie tų valstybės, kurios tikrai pasuks tuo keliu. Taigi, jeigu mes to nepadarysime, kas tada bus? Reikia imtis priemonių tinkamą linkme. Čia Zeber. Dėkoju Dėkuoju ir Basu už parengtą dokumentą, taip pat dėkuoju jam už tai kartu su ITRE surengtę klausimą, tai tikrai prasminga, tačiau dėl paties dokumento man kila problemų ypač dėl konkrečiai nurodytų skaičių. Na, e, kiti institutai yra nustatę daug didesnius kaštus e, o taip pat ir pramonė ir jos atstovai, kur mus kreipėsi, kalba apie kitokius skaičius ir kaštus, aš manau, kad čia reikia dar koreguoti. Tačiau, manau, pagrindinė problema yra tam tikras nenuseklumas šiame dokumente. Jis, pavyzdžiui, nurodė, kad Kinija mus yra gerokusiai aplenkusi. Na ir JAV ypač priešinasi tarptautiniam privalomui sustarimui. Taigi man kyla klausimas, ar mes kaip europiečiai žengime tinkamų kelių. Turime savo atsakyti šį klausimą. Ta priekybos išmetalai sistema ir naštos paskirstimas. Reikia pagalvoti, ar tai iš tikrųjų tinkamas metodas, nes yra kitų šalių, kurios pasirinkusios tinkamus postuvius galbūt pasiekia geresnių rezultatų. Ir aš matau, klimato politikos rytie turime uh, atsakyti šį esminį klausimą. Tai yra, e, kaip pasiekti, kad iš vienos pusės sėkmingai gintume klimatą, o kita vertus nepakenktume ES konkurencingumui ateityje. Taigi, baso metodas, tai linijiniu būdu artėti link 30 procentų yra netinkamas metodas. Na, manau, kad čia tikrai dar kai ką galima koreguoti. Juolab, kai galvome apie išlyginimą, tai ETS 50 procentų už ES gali pasiekti, būti pasiekti už ES e, ribų, naštos paskirsimas už 80 procentų už ES ribų. Taigi, kaip mes tinkamai investuodami Europoje galėtume pasiekti savo tikslų. O dėl tos minties e, regioninę politiką derinti su klimato apsaugos politika, tai čia sutinku Bet vėlgi, regioninės politikos komitete ir Žemės ūkio komitete kolegos, man rodos, laikosi kitokios nuomonės. Taigi reikia atsižvelgti į viso parlamento nuomonę ir kompetitingų komitetų nuomonę, o nenuspręsti vieniems. Elizabeta Gardinė. Ačiū. Aš tave nupirtau. Daug kas jau buvo pasakyta, aš sveikinu pranešėją taip pat. Noriu pasakyti, kad labai e, pritariu tam, ką pasakė ponas Zeber dėl skaičių. Manau, mums čia reikia truputėlį giliau pažvelgti į reikalo esmę. Kai kuriuose srityse, tai kai kuriuose, tarkim, tyrimo sritise, pažiūrėkime, yra tam tikri skaičiai pateikti, kurie prieštarauja kitų tyrimų pateiktiems skaičiams. Aš suprantu, kad gali būti įmanoma, jog tie skaičiai gali būti skirtingi, tačiau jūs sakote, tarkime, jeigu nuo minus 20 perėtumėm prie minus 30 procentų, tai tada um, kaina šoktų tik tai 16 procentų. Tačiau tai skiriasi nuo tų skaičių, kurie mums buvo pateikti 2008 metais. Aš manau, kad turime pasikliauti galbūt naujesniais skaičiais, mm, nes dėja turime atsižvelgti ir į krizę, aišku, negalime to naudoti kaip pasiteisinimo, kad, e, tarkim, ne nedidintumėm to procento, tačiau pažvelgdama į 2008 metus, aš galiu pasakyti, kad dabar jau um, tas išaugimas nebe 12 procentų, 69, taigi skirtumas milžiniškas. Taigi, aš manau, kad labai svarbu yra analizuoti skaičius ir aišku, nuo to, kaip juos lygini, iš kurios pusės juos žiūri, gali gauti labai skirtingą rezultatą mūsų pramonės konkurencingumą reikia apsaugoti visomis e, įmanomomis priemonėmis. Ir jūs sakote, kad dabartinė europinė sistema yra tarsi to vienkartinė sistema, kuri taikina tik tai vienam variantui. Ir jeigu nebus palaikymo iš kitur, nebus, jeigu nebus realios apsaugos ties mūsų sienomis, tai mums gali iškilti didžiulė grėsmė, kad veikla, gamykla būtų iškelta kažkur į užsienį. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu mes pažiūrėtumėm dabar į elektros energijos gamybą ir suvartojimą, 20 procentų lenkiam ir JAF, ir Kinija Kinija. Taigi mes turime daug atidžiau panalizuoti turimus skaičius ir lenteles. Molto grazie, eh, la speaker François Grostet. Merci. Ačiū, François Grostet. Ačiū pirmininkė, kadangi jau tiek daug yra pasakyta, aš pabandysiu labai greitai viską apžvelgti. Uh, Aš visuomet labai atsargi esu tokiais klausimais. Mm, Noriu pasveikinti be abejo pranešėją, nes e, šis pranešimas tikrai susilaukė didžiulio dėmesio, mes tą matome iš karštų diskusijų. Uh, Aš vis tik visus raginčiau būti atsargiems ir atidiems, kadangi kai eina kalba apie tokius klausimus ir, tarkim, jeigu cituojama kokia tai e, valstybė, pažiūrėjau, Kinija, tarkim, jeigu jis sako, kad reikalingos tam tikros e, savos technologijos, kad jį nori jas sukurti tam, kad jį um, į kažkokias tai rinkas galėtų patekti, tai turėkime omenyje mūsų įmonės, kas jom bus. Tačiau, na, Pavyzdžiui, e, su anglies elektrinėmis, pavyzdžiui, kokia yra situacija. Kinė suprato, kokia situacija rinkoje ir plėtoja tą rinką tam, kad, aišku, e, būtų konkurencinga ir kad galėtų įsibrauti į mūsų vidaus rinką. Pritariu poniai Lepaškai, jis sako, kad tai yra ne vien tik tai ekologiškas, bet tai ir ekonominis klausimas, debatai būtent yra dėl to. Be abejo, čia yra vienas klausimas, dėl ko galime imtis priemonių, tai yra energijos vartojimo efektyvumas, bet čia visi turi prisidėti, ne vien tik tai įmonės, bet taip pat ir piliečiai. Čia aišku, kyla ir biudžeto klausimas, ką mes galime padaryti ir taip jau, kai yra toks įsiskolinimas, kad būtent paskatintumėme energijos vartojimo efektyvumą. Be abejo, viską reikia daryti padaryti, kad mūsų įmonių konkurencingumų neiškiltų pavojus. Ir aš dar turiu priminti, kad čia yra vienintelė e, taisyklė, kuri bū, turi būti taikoma, tai yra abiposiškumo. Ir aišku, tas bū, turi būti taikoma taip pat ir pramonės politikos rytyje. Dėkoju už tokią intensyvę diskusiją, tai iš tiesų labai svarbus dokumentas. Tai buvo pirmosios mūsų diskusijos dėl darbinio dokumento, tai dar nebuvo pranešimas, tai tiesiog buvo darbinis dokumentas. Bas Aikut pasakė, kad vasario 28 dieną įvyks klausimai, jie vyks per mūsų komiteto posėdį, man atrodo, kad tai bus tos dienos ryte, galbūt ir po pietų, nežinau, pažiūrėsime, kaip rasime laiko, e, kad galėtume skirti porą valandų šiai temai. Toliau kovo 16 dieną diskutuosime pranešimo projektą. Kovo 22 diena yra pakeitimų pateikimo terminas. Gegužės mėnesį, jeigu pavyks, balsuosime komitete, kad birželio mėnesį galėtume šį pranešimą nagrinėti e, plenarinėje sesijoje. Jeigu e, mus palaikys kolegos iš ITRE komiteto, tai šis tvarkaraštis padėtų mums patvirtinti šį pranešimą dar iki birželio mėnesio e, tarybos. Iš tiesų, aš pritariu visiems, kad reikia dar daug dalykų išanalizuoti, nes čia tikrai daug yra statoma ant kortos, tiek kalbant apie klimato kaitą, tiek apie ES pramonę. Na, o kadangi mus labai spaudžia laikas, aš iš karto siūlyčiau pereiti prie kitos stambios temos, uh, susijusios su maisto produktų saugumu. Ir čia kalbėsime šį kartą apie pašarus. Tai yra dvyliktasis mūsų darbo tvarkės punktas, tai yra dioksinų užteršti pašarai. Iš tiesų neseniai įvyko skandalas, peržengęs vienos valstybės ribas ir mūsų parlamento televizija taip pat domisi šią temą. Todėl tiems, kurie, yra, kurie domisi, kokios čia kameros mus filmuoja, tai noriu pasakyti, kad tai yra parlamento. E, Televizija taip pat mūsų posėdėje lankosi e, Sanko generalinio direktorato atstovė Karola Testori. E, jau matau, kad Dagmar Rodperent norės užduoti klausimą, tačiau mes norime paklausti, ką komisija rengėsi daryti, kad būtų panaikinti tie trūkumai, kurie buvo pastebėti ryšim su šiuo skandalu. Šiandien kaip tik vyksta Žemės ūkio reikalų ministrų posėdis ir manau, kad tikrai mes nagrinėjame laiku šią temą susijusią su tam tikrais trūkumais maisto saugos rytyje. Da, Dagmara norėjau suteikti žodį Dagmarai, bet e, pirmą suteiksiu žodį komisijos atstoviai. Turiu atsiprašyti, nes turiu dar vieną susitikimą ir perduosiu Karin Lepaš pirmininkamą, bet iš pradžių suteiksiu žodį poniai Testori. Prašau. Thank you very much, Mr. Chairman. No, first of all, I would like to say that in fact... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, Žemės ūkio ministrai šį klausimą aptarė šį rytą. Taigi turiu galimybę jums taip pat e, trumpai pateikti trumpą informaciją ir apie jų posėdį ir išvadas. Visų pirma, noriu pasakyti, kad visi ministrai pripažino, jog mūsų maisto saugos sistema suveikė šio e, atvejo, dėl šio atvejo. Ir aišku, kad e, išvada yra tokia, kad sistema veikia, atsiekamumas veikia ir kuomet yra nustatytas e, užkrėtimo atvejis, yra įmanoma nustatyti, kuriuose ūkiuose ir pasaulyje pašarų gamintojų įmonėse tas užkrėtimas yra įvykęs ir kur yra tokia tikimybė. Taigi veikia visose valstybėse narėse perspėjimo sistema. Noriu pasakyti, kad šio o, užkrėtimo atveju nebuvo jokių sveikatos rizikų elementų. Būtent, aišku, dioksino lygio E, viršėjimas buvo, tačiau tik tai uh, ribotų kiekių. Čia buvo 1,5, kai kuriais atvejais dviem kartais e, viršytas dioksino lygis. Aišku, tai nepalyginsi su dioksino krize, pavyzdžiui, Airijoje prieš dviejus metus, kur uh, buvo viršita riba 200 kartų, arba kad, pavyzdžiui, Belgijoje 99 metais, kuomet daugiau beveik kaip tūkstančių kartų buvo viršita riba. Laimiai, būtent, kaip sakau, ta galimai užkrėsta mėsa, jo, joje ta riba viršta e, labai nedaug. Šį rytą ministrai labai pozityviai sureagavo į tai, ką mano uh, Mm, tarnybos iš komisijos pasakė būtent, kad tokių kritinių situacijų atveju reikia pasimokyti iš patirties. Pirma tokia pamoka būtų visų pirma, kad mūsų maisto ir pašarų teisės aktai būtų įgyveninti iki galo. Čia aišku, kad čia nėra įgyvenimo pras, klausimas, čia yra kas tą padarė klausimas. Tai būtent jeigu yra kaž, grandinėje kažkokių tai silpnų grandžių, tai aišku, kad reikia atlikti poveikį poveikio vertimą visoje ES, visose valstybėse narėse, nes tokios kritinės situacijos, tarkim, kaip ši, paveikia visą ES maisto grandinę. Bet aišku, kad dabar mes galvojame apie kažkokias tai naujas visiškai e, priemonės. Ne, mes dioksino atveju turime puikią monitoringo sistemą, yra visos ribos ir visi saugikliai, sistema veikia, tačiau yra keletas elementų, ką būtų galima patobulinti, kad mūsų sistema būtų saugesnė, patikimesnė. Ir mano komisija pasiūlė keturias konkrečias priemonės, kurias mes ketiname pasiūlyti uh, Mm, balsavimui nuolatinėme komitete per kelias, e, po, po e, kelių savaičių. Visų pirma, mes galvojame dėl, e, tarkime, riebalų ir riebių rūkščių e, gamintojų nustatymo, tas turi būti patvirtinama privalomai, nes tai yra mm, silpnoji grandis visoje grandinėje, taigi e, tuos gamintojus reikia tvirtinti, jie turi būti tvirtinami, turi gauti aprobavimą. Dabar kol kas yra tik tai registruojami. Antras dalykas, toliau e, tų riebalų gamintojas, kas gamina, turi būti aišku skirtumas, kas gamina riebalus techniniam naudojimui ir kas pašarams. Kol kas nėra aiškaus to atskirimo. Taigi turi būti labai aiškus gamybos atskirimas nuo ar pačioje įmonėje, ar tai atskiros turi būti įmonės čia jau nesvarbu, tačiau labai svarbu, kad nebūtų kryžminio užkrėtimo galimybės, tarkime, kad techniniais paskirčiai naudojami riebalai neužterštų tų riebalų, kurie yra skirti pašarams. Toliau, dėl dioksino monitoringo mes norime e, įdėkti um, imčių ėmimo ir analizės planą tokio, tokiai kritiniai medžiagai kaip riebalai. Aišku, kad riebalai yra kritinė medžiaga, labai svarbi medžiaga, taigi turi būti įvamos imtis ir atliekama analizė analizę. Bendrai mes taip pat sieksime užtikrinti, kad visi duomenės apie dioksino monitoringą, ką mes jau turime, būtų panaudoti iki galo. Toliau, tos keturios priemonės, ketvirtoji priemonė, ką mes norime numatyti, mes norime nu, pareikalauti, kad privačios laboratorijos laikytųsi prievolės iš karto pranešti, jeigu buvo nu, pozityvus rezultatas, jeigu buvo nustatyta užteršimas. Kiekvienu atveju dabar Toks reikalavimas yra pašarų ir maisto gamintojams nustatytas, tačiau nėra nus, ne, nustatytas toks reikalavimas laboratorijams. Dabar ir laboratorijos privalės pranešti apie tokius atvejus. Tai buvo pasiūlyta komitologijos um, procedūroje. Tai akivaizdu, kad tai yra naujos priemonės, tačiau tai yra tik tai patobulinimo priemonės, o ne kažkokios tai drastiškos, visiškai naujos priemonės. Tai yra tik tai papildomi elementai, kurie leis mūsų dabar egzistuojančią ir veikiančią sistemą sustiprinti. Ačiū. E, gerbiamai direktoriai, dabar e, Rodberent. Tiesą sakant, e, tai, kas buvo pasakyta, manęs nenustebino ir tai, kas vyko, manęs taip pat nenustebino. Tiesiog tie e, galima laukti, kad visą tai pasikartos. Nežinai kada, e, nes neturime stiklinio, krištolinio rutulio, bet tai galbūt po trijų, po penkių metų. Tai Airijoje, Belgijoje netgi viskas buvo praščiau. Na, o priežastis galiausiai buvo ta pati. Taigi yra tie riebalai, kurie iš e, skrudintuvės kelis įkius pašildyti ir po to panaudoti E, pašarams, kai pirmas, iki žinojo Vokietijoje, kas atsitiko, tai nežinojo, ar man čia šipsotis, ar pradėti klykti. Na, mano padėjėja paprašė padaryti pranešimą spaudai ir aš sakiau, padarykite, pasinaudokite tais, kuriuos aš pa, jau paskelbiau per pastarosius dešimt metų, pasinaudokite jais. Taigi, nuo 2004 metų egzistuoja teisės aktas, tačiau valstybės narės juo nepasinaudojo. Nei Vokietija, nei kitos valstybės narės. Ir nelabai aišku, kas kontroliuoja ką, kas už ką atsakingas. Taigi, aš nesikiminėjau, kad yra naujas, nauja priemonė, ji moderni ir ją reikia pasinaudoti, tik niekas to nedaro. Taigi aš manyčiau, kad tikrai nereikia papildomų veiksmų. Žemės ūkio komitete buvo iš karto pareikalauti keisti padėti, e, pa, jeigu kas nors atvyksta. Aš nemanau, kad tai padeda. Pone Agne ir e, iš Vokietijos ministrė galbūt galėjusi elgtis kitaip, jeigu jinai ten būtų taikiusi e, pašarų ir maisto kontroliai kitokias priemonės, tačiau to Vokietija nepadaryta. Vėlgi, Vokietija necentralizuota viskas, bet čia reikia konkrečiai konkrečiai valstybė narė.

Pirmas reikalavimas dėl, dėl visų, kas gamina pašarus ir e, maistą su riebalais registravimo ir tvirtinimo. Kol kas nebuvo iki to reikalavimo, kai, kai mes pateikėme e, tą reikalavimą, kad, kad reikia juos, jiem taip pat ir patvirtinimą suteikti, ne tik tai registruoti, kokie buvo šūksmai, ne, neįmanoma, tai neįmanoma padaryti, kad tai būtų privaloma iš, iš pramonės, kokia buvo reakcija. Tačiau aš jūs remiu teisingai, taip visi, kas gamina pašarus gyvuliam, e, turi tai iki pirmoji maisto grandinė, grandinės dalis. Turi būti privalomas patvirtinimas tiem, kas gamina ir parduoda pašarams skirtus riebalus. Būkite drąsus dabar, prašom, būkite drąsus ir pareikalaukite, kad tai būtų privalomas patvirtinimas. Jeigu jūs norite kažką tai e, pakeisti, tai galite pakeisti tik tai dabar, kai kilo krizė. Jūs tai puikiai žinote. Dabar toliau e, riebalų techniniai paskirčiai ir pašarams ats, gamybos atskirimas. Tai yra visiškai įmanoma. Čia gali būti dažikliai, pavyzdžiui, naudojami. Kai buvo su BSE, tarkim, rizikin, rizik, rizikos medžiaga buvo e, skiriama, kad jį keliaudavo tik tai uh, į atliekų tvarkymą ir kas dabar puikiai turime sistemą ir lygiai tą patį galima padaryti šitoje vietoje ir turėtume tai padaryti. Toliau, dėl kitų dalykų, ką jūs pasakėte dėl naujų priemonių, aš remiu jūs, kad e, tikrai kažkokiu tai naujų priemonių nereikia, tačiau norėčiau paklausti dabar jūsų šiandien. Valstybės narės, kaip vykdo um, 882-2004 metų maisto ir pašarų um, kontrolės teisės akto reikalavimus dėl ataskaitų pateikimo. Uh, Ar jūsų manimų gerai būtų vis tik tai e, nu, pareikalauti privalomą tvarką, kad, tarkim, dėl tokių dalykų, kurie pasikartoja incidentai dėl dioksino, tarkim, kad būtų privalomas atsiskaitimas iš valstybių narių. Kol kas, nu, 2004 metų teisės akte valstybės narė gali pasirinkti joms teikti ataskaitas ar ne dėl, dėl atskirų tų dalykų, dėl ko jos gali, nori, dėl to jos teikia tas ataskaitas. Gal reikėtų privalomai tai padaryti. Ir dar vienas dalykas, ką aš norėčiau irgi jūs paremti. E, čia aš žiūriu į kolegas Stevenson. Neklausot manęs, tarkim, dėl rybinių verčių. Ar jūs norėtumėt komitologijos priemonėse tą klausimą iškelti? Koks šitas techninis pavadinimas? Nepageidotinas medžiagas e, gyvūnų mytyboje. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs ir dėl dioksino rybinių uh, e, verčių, pavyzdžiui, uh, žuvų miltose jūs norėtumėte iškelti klausimą komitologijoje. Ačiū, Richard Zeber. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstoviai. Manau, kad tos ketverios patvirtintos priemonės yra tinkamos, juolap e, tikrai manau, kad reikia paraginti valstybės narės, nepriklausomai nuo to, kokie pas jos vyksta ginčiai dėl kompetencijos paskirsimo, kad jos tikrai turėtų būti paragintos tinkamai gyvendinti tai, kas jau patvirtinta ES lygių ir kitaip gal to ketvirio nebūtų e, buvę, o tas atskirimas tarp techninių e, Ehm, e, riebalų ir riebalų skirtų maisto produktams. Ir čia aš manau, kad tas skirtumas ir atskirimas yra labai svarbi ir labai svarbu atskirti visiškai tuos riebalus techninius ir maisto produktų gamybai skirtus. Ir tokiu būdu galėtume prevenciškai iškirsti kelią tokiam užteršimui. Na, manau, tas tvirtinimas e, svarbu numatyti kaip prievalę E, riebalų gamintojams ir manau, kad visai maisto mytybos e, grandiniai reikia numatyti atitinkamą licencijų sistemą, kad viską įmanoma būtų atsekti. Kartais tai pasitvirtino, kartais ne, tai rodo ir šis atvejis, e, tikrai nemažai ką reikia tobulinti. Taip pat vertėtų pamastyti apie tai, kaip šioje grandinėje galima būtų pagerinti komunikavimą, bendravimą, galbūt reikėtų sukurti tinka, atitinkamas platformas, kuriuose galėtų būti keičiamas informacija tarp vartotojų, laboratorijų ir gamintojų. Ir aš manau, kad tokia priemonė pridėtų skaidrumo sektoriau, taip pat ir padidintų Mm, saugumo, o kaltųjų nurodymo principą, manau, būtų manoma lengviau gyvendyti, jeigu internete apie tai diskutuotume ir tokiu būdu e, galima būtų tinkamai informuoti ir atitinkamai nuteikti vartotojas. Na ir manau, kad vartotojai tikrai yra suinteresuoti tuo, kad ir pašarų gamintai dirbtų skaidriai ir saugiai. Ir tai tikrai būtų priemonė, kuri verstų e, tuos gamintojus elgtis tinkamai, juolab, kad vartotojas nori žinoti, iš kur kilęs pašaras to gyvulio, kuris pato valgo. Na, dar klausimas komisija. Ir komisija, pavyzdžiui, panalizavo, ar yra tokių procesų, kuriuos, kuriuose atsiranda nuodų Tai yra proceso vidėje, galbūt vyksta kažkokia cheminė reakcija, dėl kurios atsiranda uh, nuodų, pavyzdžiui, biodizelino atveju, uh, kai šis gaminamas iš augalinių žaliavų ir po to atsiranda nuodų, ar komisija uh, kažką tyrė ir galbūt yra kažkokios naujos informacijos, su kuria norėtume susipažinti. Kreitonas. Kreton Arsenis. Like Ačiū pirmininkė, aš norėčiau išsiaiškinti, kokių čia yra sunkumų, tarkim, pad, užtikrinant, kad tokių incidentų ateityje nebūtų. Yra valstybių, kurios turi puikias, um, kurios turi puikias maisto gamybos įmonių įvertinimo rizikos kontrolės sistemas Tačiau vis tiek matome, kad kai kuriuose pakankamai gerai išsivyšusiuose ES valstybės analise su geromis teisinėmis bazėmis vis tiek iš, atsiranda tokių o, incidentų. Tai kaip būtų galima pasirūpinti, kad ateityje tokių atvejų nebūtų? Panašu, kad neįmanoma niekaip sukontroliuoti uh, tų maisto gamybos visų procesų metodų. Gal kažkaip tai reikėtų mm, maisto gamintojus paskatinti naudoti mažiau pavojingus maisto gaminimo metodus. Gal reikėtų linkti e, arčiau, tarkim, mm, ekologiškos žemdirbystės ir maisto gamybos. Uh, Aš manau, kad gal reikėtų apie tai pagalvoti ir mūsų komitete, bet gal ir komisijoje taip pat. Klas. Ačiū, pane Klas. Ja, dankušin, Frau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Testori už jos pareiškimus, tik man vienas dalykas užkliuvo. Aišku, sakėte, kad tai yra nedidelė vertė, tačiau apgavystė ir apgavystė. Mes matome, kad pašarus gaminančios firmos apgaudinėjo vartotojus ir manau, kad jas reikia nubausti, tinkamai nubausti ir manau, kad tik tai bausdami galėsime užkirsti kelią ateities apgavystėms. Ir dabar iš tiesų e, daug kas sako, kad e, jeigu bus per didelės baudos, tai tuomet dar apgavystės procentas išauks, tačiau manau, kad valstybės narės turi pasirūpinti e, atitinkamą kontrolę ir tikiuosi, kad Vokietijos ministrė taip pat griežtai pasisakys. Keturi punktai, kurie buvo išvardinti, mane šiek tiek nuste, nustebino. Aš nustebau dėl to, kad privačios laboratorijos iki šiol nėra įsipareigoję teikti ataskaitų. Jeigu to dar nėra, tai iš tiesų tą reikia įgyvendinti kiek įmanoma greičiau kad uh, E, pašarai turi būti tikrinami. Mes matome, šis įvykis rodo, kad be e, pastovių kontrolių yra neįmanoma e, pasiekti kažkokių rezultatų. Pavyzdžiui, vynininkystės sektoriuje kiekvienas butelis vyno yra tyriamas kiekvienoje, bet atitinkamoje laboratorijoje. Reikia siekti to paties ir kalbant apie gyvūnų pašarus, ypač kalbant apie tai, kaip pavyzdžiui yra e, daugiau nei 250 tonų pašarų, kai kalbam apie tokius dėlius kiekius, reikia iš karto e, žiūrėti, ar nėra taršos pavojaus. E, tokia, toks yra Belgijos pavyzdys, tik aš nežinau, ar tie 250 tonų nėra per didelis kiekis, galbūt reikia siekti efektingesnės, veiksmingesnės e, kontrolės. Ir manau, kad Europa čia turi nustatyti atitinkamą ribą. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie ūkininkus. E, gyvuliai, kuriuos, kurių ūkininkai negali, kurių kurių ūkininkai negali parduoti, yra problema ir ne kiekvienas ūkininkas e, yra pajėgus pats ruošti pašarą, užsiauginti pašarą gyvūnams. Todėl mums reikia siekti patikimos e, pašarų pramonės. Todėl turime pagalvoti, kaip mes galėtume padėti ūkininkams ir ateityje gaminti gerus maisto produktus. Tai, man atrodo, yra esminė problema. Euh, Prašysiu neviršti dviejų minučių pasisakymo laiko, nes dar turime tiek daug klausimų. Dabartinis, dabartinį dioksino skandalą buvo, bu, jo buvo galima išvengti, jeigu riebalai būtų kontroliuojami, jeigu dioksinas būtų atrastas juose dar prieš juos panaudojant pašarų gamybai pašarų gamintojai turėtų būti, įpareigoj, būti įpareigoti e, ištirti visas sudedamasias pašarų dalis prieš dedami juos į pašarus. Ir ne, negalima, e, kad toleruoti tokios situacijos, kad į pašarus patektų sudedamosios dalis, kurios nėra kontroliuojamos, net jeigu tai ir būtų viena vienintelė sudedamoji dalis. Aš norėčiau pritarti komisijos pasiūlytoms priemonėms ir teisės aktai jau dabar įpareigoja e, laikytis atitinkamų ribinių verčių ir negalima tų ribinių verčių pasiekti maišant arba skėdžiant atitinkamas medžiagas. Todėl yra labai svarbu užtikrinti e, atitinkamų pramonės sektorių kontrolę, o dabar matome, kad ta kontrolė tiesiog yra susilpninta galbūt dėl to, kad e, kai kurie kolegos išėjo į pensiją. Todėl norėčiau užduoti klausimą komisijai, kaip jūs žadate įpareigoti valstybės narės vykdyti kontrolės. E, Komisija norėtų padaryti sistemą kiek įmanoma saugesnė, tačiau aš norėčiau užduoti tokį klausimą kaip masinis e, gyvulių auginimas ir norėčiau paskatinti komisiją kiek įmanoma labiau remti ekologinį žemės ūkį, nes būtent ten yra e, pašarai gaminami pačių ūkininkų, kurie yra tikrai saugesni. Ačiū. Dėkuoju, panas Basas. Na, aš. Mm. Um, čia... Palauksiu tiesiog, kol baigsis diskusijos. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, komisija Komisijai pritariu dėl tų priemonių, dėl registravimo, dėl monitoringo ir dėl pranešimo nedelsiant, kai yra kažkoks tai atvejs. Mes žinome, kad dioksino lygiai buvo tie fiksuoti praeitų metų kovo mėnesį ir tik tai kada mes gavom informaciją. Taigi reikalinga pranešimas, kad būtų nedelsiant. Dabar dėl to mm, riebalų atskirimo į techninius ir tie, tuos, kurie skiriami pašarams. Na, juk yra teisės aktai. Yra tas uždrausta ir net jeigu bus kažkokie tai teisės aktai, vis tiek bus įmonių, kurios to, to, to nesilaikys, nes vis tiek jiems yra pigiau į, įmaišyti techninius riebalus, į pašarinius riebalus ir vis tiek išlieka tos techninės galimybės e, netinkamai pasielgti. Taigi aš irgi, kaip ir kolegos, raginčiau drąsiau pasielgti, pavyzdžiui, dažiklius įvesti į techninius riebalus, kad iš karto būtų matoma, kad jeigu techniniai riebalai panaudoti maisto grandinėje, viskas iškart matoma. Matoma, kad tie riebalai nebegali keliauti į maisto paruošimą. Nes jeigu tik tai reikalausi e, gamybos linijų atskirimo, vis tiek bus įmonių, kurios pasinaudos progą ir e, o, o, užsidirbs neteisingai, kad, netinkamai, kadangi įmaišys techninius e, riebalus į maisinius. Fransuas Grostet. Ačiū, kadangi jau daug kas yra pasakyta. Aš pratęsiu tiesiog paskutinį kolegą, pasakysiu, kad kiekvieną sykį, kai tik tai yra kažkoks sanitarnis skandalas, tai yra dėl to, kad buvo kažkoks sukčiavimo atvejis. Pavyzdžiui, na, aš čia gal. Mm, tarkim, aš manau, kad turi būti griežtų priemonių imtasi, kad nebūtų skatinami kažkas tai pasiekti tokiu pavyzdžiu ateityje papiknaudžiauti. Ir antras dalykas, turi būti tos priemonės e, labai aiškios, griežtos, kad nebebūtų galimybių užteršti e, gyvūnų, gyvulių e, šerimo grandinės ateityje. Taigi, sankcijos, kontrolė ir atitinkamos priemonės turi būti įdėktos, kurios užkirstų kelią tam, kas iki šiol įvyko, kad tokiu atveju daugiau nebepasikartotų. Pone Rausbach, jau bus paskutinė uh, sąraše, po to dar aš labai trumpai pasisakysiu po to. Na, gal nuskambės e, senamadiškai, bet turiu tam tikrą problemėlę. Na, mano manimo tikrai užtrunka kartais labai ilgai, tol, kol gyvendinami tai teisės aktai. Uh, ir man čia kyla klausimas, kiek užtruks, kol teisės aktas e, tikrai duoda konkrečių rezultatų kaime, ūkiuose, nepriklausoma nuo to, kas ten būtų auginama tos ūkiuose žuvis, e, paukščiai ir kažkas kita, o vartotojai susirūpinę, nes ant kortos pastatyta jų sveikata, nepriklausoma nuo to, kas yra gaminama vis dėlto, e, e, jeigu esi gamintojas, esi tuo pačiu ir kitų gaminių vartotojas. Taigi nesuprantu, jeigu pasitelkime štai tokie e, gamybos metodai, kad tie gamintojai nejaučia atsakomybės kitiems žmonėms ar savo artimiesiems. Nes juk ir jie valgo tą žuvį, paukščius, paukštieną.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 Ir aš noriu ir savo paties išaugintus gyvulius ramę sąžinę vartoti. E, prieš suteikdama žodį direktoriai, kad ji galėtų sureaguoti visus tos lasmus, visų pirma, noriu pabrėžti, kad tie pasiūlymai, mano manimu, yra tikrai nukreipti tinkama linkme ir kaip daugelis kolegų pasisakė, aš tikrai visus remiu tą prasme, kad visų pirma reikalinga, kad valstybės narės įgyvenintų visus teisės aktus, kurie jau egzistuoja toje e, srityje. Aišku, kad biudžetas labai apkarpytas numatytas, e, dereguliavimo yra labai daug, taigi labai svarbu, kad komisija pasirūpintų, jog um, tie tekstai, dėl kurių mes balsuojame, kuriuos, prit, kuriuos mes patvirtiname, kad jie būtų realiai įgyvenyti, kad tai taptų realijomis, nes tikrai kam tada jie reikalingi. Įstatymas, kuris neįgyvenamas ir už kurį netaikomos sankcijos, tai yra įstatymas, kuris neegzistuoja. Antras dalykas. Uh, Ir čia aš pritariu e, Fransuos Grastet, kad e, reikalinga užtikrinti, mm, kad visi būtų lygus. Ir dabar yra štai, tarkime, teisinė nuostada dėl baudžiamojo kodekso pritaikymo aplinkosaugos rytyje. Tai aš manau, kad ir tas pats čia, tu, aišku, valstybės narės nustato savo sankcijų lygį, tačiau aš manau, kad turi būti tokios sankcijos, kad jos realiai atgrasytų, kad tikrai nebūtų tokių e, atvejų pasikartojimų ieškojimo, kad čia nebūtų vien tik tai kelių a, juodų avių a, paieško persekėjimas, bet kad būtų realiai visos techninės sąlygos atsekti tą dioksiną ir kad tikrai būtų užtikrinta, jog, tarkim, įmonės būtų priverstos atskirti gamybos linijas ir kad efektyviai tai būtų gyveninta. Direktorė, prašom. Ačiū. Pirmininkė, aš pradėsiu nuo paskutinio momento, ką Jūs pasakėte. Mes tikrai sutinkame, kad sankcijos turi būti labai griežtos. Mūsų teisės aktai gali tik tai nustatyti prievalę valstybėms narėms, sukurti, nustatyti efektyves, atgrasančias sankcijas, bet bet kokiu atveju galų galę atsakomybė tenka valstybėms narėms. Vis tik tai mes, aišku, e, sieksime daryti spaudimą valstybėms narėms. Kitas dalykas, dėje Mes labai dažnai susidarėme su, dioksido, su dioksino tarša. Kodėl? Todėl, kad dioksino yra labai daug, tai yra aplinkoje esantis teršalas ir kai tik tai yra kažkoks tai deginimo procesų paremtas gamybos procesas, o, tai yra dioksinas gaminamas. Netgi ar tai yra pramoninis procesas, ar tai yra namuose pas mus, pavyzdžiui, kažkoks tai deginimo procesas, jis kūrė, jis egzistuoja. Jis taip pat egzistuoja techniniuose riebaluose. Tai yra pramoniniai techniniai riebalai, kurie kartais naudojami kažkur tai, juose visuomet yra dioksino. Ir tai, ką pasakė Dagmar ir kiti kolegos e, akcentavo, kad mes tikrai siūlysime tą idėją, kad reikia dažyti techninius riebalus tam, kad jie nepatektų į maisto grandinę. Tačiau turime turėti omenyje, kad jeigu yra sukčiavimo atveju, Šiuo atveju mes dar nežinome, ar tai buvo tikrai sukčiavimo atvejis, um, kol kas dar vyksta te, tyrimas, mes nežinome, ar tai buvo žmogiška klaida, ar tai buvo kryžminis užteršimas, ar tai buvo sukčiavimo atvejis. Tai gali būti ir žmogaus klaida, nes esmė yra tokia, kad ta, į, ta įmonė, ta pati įmonė o, gavo ir. O, techninius riebalus ir maistinius riebalus. Uh, ir iš jų gamino e, riebalus skirtus pašarams ir riebalus skirtus biodizeliui. Taigi e, dar kol kas nežinome rezultato, bet vokiečiai tikrai atlieka labai rimtą tyrimą ir mums buvo pasakyta, kad jeigu bus kažkoks tai nustatytas sukčiavimo atvejs, tikrai bus priemonės labai griežtos. Bet be abejo mes pateiksime tą mintį, kad reikia, tą idėją pasiūlysime, kad reikia, reikalinga dažyti techninius riebalus, kad jie nepatektų į um, maisto grandinę. Dabar dėl to, ką pasakė Dagmar. Tikrai yra labai daug analizės atliekama dėl dioksino kiekvienais metais. Nuo 1000 tūkstančio iki dviejų tūkstančių dioksino patikrinimų um, maistui ir daug tūkstančių pašaram. 4-5 tūkstančiai gal e, patikrinimų pašarams. Tikrai labai daug. Taigi tyrimų netrūksta ir valstybių narių ataskaitų irgi turim krūvas. Tačiau valstybės narės turėtų privalėti e, pranešti, kad ir tuo atveju, jeigu yra kažkok. Jeigu yra kažkoks tai atvejis, kur, tarkim, yra uh, e, viršita tam tikra riba, valstybė narė turi atlikti tyrimą. Uh, Čia šiuo atveju buvo padarytas e, e, eilinis patikrinimas ir buvo nustatyta e, ribos viršymo atvejais. Tiesiog tas užteršimas įvyko pašarų gaminimo įmonėje nuo to momento, kai buvo paimta imtis, iki to momento, kada mes buvom informuoti ir kuomet Vokietija pradėjo tyrimą ir užblokavo uh, ūkius, praėjo vienas mėnesis. O aišku, tas terminas yra nepriimtinas, nes kai yra nustatomas užteršimo atvejs, mes turime imtis priemonių nedelsant. Tačiau reikėtų suvokti, kad tie užteršimai gali įvykti, nes tai tas ta tas teršalas, jis egzistuoja aplinkoje. Prie, tik tai pagrindas yra turėti galimybę sureaguoti greitai. Taigi aš negaliu pasakyti, kad ateityje nebus dioksino atveju. Tai praktiškai beveik neįmanoma garantuoti. Mes tik tai turime sustiprinti savo galimybės nustatyti tų užteršimo atvejus ir uh, užkirsti jiems kelią, imtis dėl jų priemonių. Tai gal tiek, aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Dėkuoju gerbiamai direktoriai. Aš manau, kad šią temą mes turėsime dar uh, progų dar kartą pakalbėti Dagmar, bet labai trumpai prašom. Bandysiu pasisakyti labai trumpai. Paula, tai, ką sakėte, yra teisybė. Sutinku, bet čia nieko naujo, tačiau jūs nelabai atsakėte mano klausimą. Taip, žinau, e, kad. E, e, taip, pašarūgintojai taip pat atlieka rutinės kontrolės. Uh, Ir taip pat klausimas yra, koks kiekis turi būti kontroliuojamas. Yra nustatytas gamintojo. Bet taip pat turi būti daromas aiškis skirtumas, nuo kada turi būti teikia informacija. Tačiau Vokietija e, galbūt mane, kad ta greitojo reagavimo ar perspėjimo sistema jums negalioja, arba nepakankamai greit sureagavo gamintojas nežinojo, kad reikia pranešti per skubę e, perspėjimo sistemą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas - maisto pašarų kontrolė e, reiškia dabar, pagal dabartinius teisės aktus, kad valstybės narės gali pasirinkti, ką jos turi kontroliuoti, kada jos turi kontroliuoti ir apie ką pranešti. Galbūt tai reikia pakeisti. Ir kitas dalykas, kad galbūt iš tikrųjų ta pranešimo atsiskaitimo sistema gal turėtų pakeisti, nes dabar jau yra kelių metų senumo. Galbūt jūs norėtumėte peržiūrėti tą sistemą, ką valstybės narės turėtų kontroliuoti e, ir už ką jos turėtų pateikti pranešimus. Man tai būtų labai įdomu. Ačiū. Sako pirmininkė, man atrodo, kad e, šio klausimų diskusijas baigėme. Noriu padėkoti Jums, e, gerbiama direktorė. Ir dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra nelegali žvejyba. Mūsų nuomonės referentė yra ponia Ana Rosbach. Oui, Monsieur Gerbrandi. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Žuvininkystės komitetas rengia pranešimą savo, savo iniciatyvą dėl kovos su neteisėta žvejyba ir tai yra naujos e, žvejybos politikos dalis. Ir tai tikrai yra labai svarbus teisės aktas, ES žvėjams. Ir dabar diskusijai pateikiamas bus pateiktas pirmasis darbo dokumentas, jį gausime trečiadienį. Tai bus pirmasis darbinis dokumentas, jis dar kol kas net neįtrauktas į e, žuvininkystės komiteto darbo atvarkę. Vėliau bus parengtas kitas darbinis dokumentas o nuomonė bus teikiama tik tai e, išnagrinėjus abu tuos darbinius dokumentus, tai yra ne anksčiau kaip kovo arba netgi balandžio mėnesį. Mes nutarėme renkti savo nuomonę šiam pranešimui ir aš toje nuomonėje noriu koncentruotis į kelis punktus, kurie yra esminiai kalbant apie kovą su ne, nelegale žvejyba. E, Tačiau nuomonė, kaip žinia, negali būti labai ilga. Todėl aš e, tiesiog remiausi pirmo darbinio dokumento tekstu. Aš jį gavau praėjusios savaitės ketvirtadienį ir matau, kad aš jam teiksiu daug pakeitimų. Tik man problemų kelia tvarkaraštis, nes iš tiesų yra absurdiška situacija, kai mes, Envi komitete, turime parengti nuomonę, e, tačiau mes turime ją parengti anksčiau, negu atsakingas komitetas nagrinės tą temą. Tai yra, mes turime parengti pakeitimus, turime išnagrinėti temą. Galutinis e, pakeitimų terminas yra vasario ketvirta diena, o e, atsakingasis komitetas e, tik tai pradės nagrinėti pirmąjį darbinį dokumentą. Taigi visas tvarkaraštis yra neteisingas, nes paprastai veiksmas vyksta taip, kad visų pirma yra pateikiamas pranešimas, dėl kurio galima teikti nuomonę, o ne tai, kad teikiama nuomonė dėl kažko, dėl, apie, dėl ko mes net nežinome, apie ką bus kalbame. Ir manau, iš tiesų tai yra bloga praktika, kad mes neturime jokio dokumento susijusio su busimuoju pranešimu. Aš tiesiog pabandžiau e, atkreipti dėmesį į keletą esminių tokių bendro pobūdžio dalykų, kalbant apie žuvininkystės žvejybinį laivyną, apie tarptautinį bendradarbiavimą, apie e, tarptautinės institucijas ir tarptautinius susitarimus šioje srityje, taip pat e, apie atitinkamą elgesio kodeksą, kurį būtų galima taikyti, nes aišku, yra e, ta neteisėta žvejyba yra labai paplitęs reiškinys tiek ES, tiek už jos ribų. Ir yra netgi daug tokių valstybių, kurios vykdo didelio masto neteisėtą žvejybą, pavyzdžiui, viduržėmio jūroj. Todėl aš stengsiuosi bendradarbiauti e, su pranešėlio Vin ir pabandysiu su ją aptarti esminės problemas, tačiau e, gaila, kad pakeitimų pateikimo terminas yra vasario ketvirtoji diena. Taigi man iškyla problema, kad e, kad, kad mes apskritai galėtume susipažinti su tuo, ką svarstys žuvininkistės komitetas. Taigi aš pabandysiu nukelti šitą pakeitimų pateikimo terminą ir tikiuosi, kad kolegos man padės ir kad mes e, galėsime parengti dokumentą, e, už kurį mūsų komitetas galės atsakyti. Taip pat aš norėčiau tam tikrą prasme ir apsaugoti žvejybos sektorių ir, ne, ir e, norėčiau užtikrinti ES valstybėms galimybę žvejoti kitų šalių teritoriniuose vandenyse. Ir taigi tokios būtų pagrindinės mintis ir tikiuosi, kad kolegos pakomentuos. Ačiū, poniai Rosbach. Pas Arsenis. Uh, and I would like to thank uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Rosbach už atliktą darbą. Na, iš tikrųjų, tai svarbi tema. Kaip e, nurodė komisaras, nelegali žvejyba yra e, Tai yra didelė problema ir mes ES vetuojame 16 procentų žuvies produktų. Taigi tikrai labai palaikau ponios Respoch pranešimą. Ir ji daug dėmesio skiria tokios nelegalios žvejybos grėsmę į bioįvairovę, jūrų aplinkai, o taip pat ir maisto grandinės saugai. Taip pat ji ragina um, apsaugoti žuvų neršimo ir mailiaus gyvenamasis rytis. Taip pat pabrėžiu būtinybę e, nutraukti tokią praktiką. Taip pat pabrėžė, jog būtent e, besivystančios šalis labiausiai nuo to nukenčia, kai ES laivai nelegaliai žvejoja tų šalių vandenyse ir tai netgi Ypač pavojingi tie laivai, kurie pasirinka valstybės narės vėliavą. Kita vertus, e, tu reikia sertifikatų, kurie rodytų pagautos žuvies teisėtumą. Taigi tokiu būdu žinotume, kaip to, kur ta žuvis buvo pa, e, pagauta ir kaip ji pateko Europos Sąjungos rinką. Taip pat mums reikalingi regioninės regioninės žvejybos e, valdymo organizacijos. Kartais jos visai neblogai dirba, bet mm, reikalinga, kad e, tos organizacijos dirbtų nepriklausomai ir gerai, reikia periodiškai įvertinti jų darbo rezultatus. Ir e, tai tikrai atsilieps darbų šios rytyje ir taip pat reikalingas bendradarbiavimas renkant duomenys apie laivus tam, kad galėtume nustatyti tuos, kurie žvėjo nelegaliai. Monsieur Stevenson. Pana Stevenson. President. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat sutinku su viskuo, ką sakė Kritinas Arsenis ir Ana Rosbach. Na, kadangi mes šiame komitete rengiame nuomonę, tai labai svarbu, kad ši nuomonė išryškintų ir dar sėkiai pabrėžtų tai, tuos tikslus, kurių siekia žuvinkystės komitetas. Nes tiek Ana ir Kritonas nurodė, kad tai tikrai plataus masto verslas ir praeitais metais buvo vertinama, kad visame pasaulyje nelegalios žvejybos E, vertė pasaulinių lygių siekia nuo 10 iki 23 JAV dol, milijardų JAV dolerių. Na ir čia tikrai, e, čia nusikalstama veikla, e, kai vyksta tokia žvejyba. Na ir gaila, kad vykdant tokią žvejybą, uh, tikrai plačiai išnaudojami žuvies ištekliai vakarų Afrikos krantuose, tačiau taip pat išnaudojami ir tie žmonės, kurie e, klastos keliu yra įdarbinami e, tokiuose laivuose. Na, jiems nurodoma, kad jiems bus gerai mokama, tačiau paaiškė, kad jų darbo e, sąlygos yra tikrai netoleruotinos. Aš kartą mačiau filmą apie tai, kaip vakarų Afrikos gyventojai dirba tokiuose laivuose, kur nėra ventiliacijos, kurie negali išsitiesti stovėdami ir kurie dirba tokiuose sąlygose 12 ir daugiau valandų per dieną. Na ir po to jiems mokami grašiai. Taigi tai tikrai vargu darbas. Na, o hygieninės sąlygos ir žuvies laikymos hygieninės sąlygos taip pat yra keliančios pasibaisėjimą. Ir tos nelegaliai e, sugautos žuvis prie Sieralionės ir kitų vakarų Afrikos šalių e, krantų, jos yra perkrautamos e, jūroje į ES laivus ir po to e, iškraunama e, iškraunami patogiose uostose, kaip, pažiūrėjau, Kanarų salose ir po to jau patenka į ES rinkas. Ir kaip sakė Kretonas, e, tik 40 procentų ES žuvies produktų yra sugauta mūsų pačių e, flotilės, o visa kita importuojama ir poreikis vis auga. Na, anksčiau, kai kalbėjome apie dioksidus, pašare ir e, mėsos, pramonė, tai iškėja, kad e, žmonės nu, vis daugiau nori pirkti žuvies ir iš kur ta žuvis pas mus patenka. Ir mes savo ES išteklius išnaudojame per negreitai. Ir nemažai tų ES laivų e, pas, iškelia kitą vėliavą, tą, kuri jums patogi. Ir pavyzdžiui, Honduras, Panama ir Grenadinai yra tos šalis, kurios suteikė savo vėliavą. Taigi, ponė pirmininkė, turime paklausti, kodėl, kodėl ES laivai iškelia tų šalių vėliavas, plaukia po tą vėliavą. Mes turime turėti, mes, mums reikalinga Europinė domenų bazė apie Europos žvejybinius laivus, netgi pasaulinė reikia Um, pasaulinės duomenų bazės apie pasaulinius laivus. Ir um, tikrai gėda tai, kad ES laivai pasvetimą vėliavą žvejojo nelegaliai. Tikrai tokius atvejus reikia atskleisti. Ir tikiuosi ir nebejoju, kad uh, Anos nuomonėje uh, bus išryškinti svarbiausi dalykai ir tai parems ir žvinkysės komiteto darbą. Euh, Ačiū. Žabanė Žerbrondi. Si, madame prezident. Um, the problem is we, we, we're talking. Ačiū pirmininkė. Problema e, yra ta, kad kalbame apie plaukėjantį auksą. Ne kažkur Fort Knox ar Europos centrinėme banke, bet tiesiog atviroj jūroj. Eršketas, e, paprastas tunas prieš kelias savaitės, tarkim, e, už, už kelišimtus, tarkim, netgi tūkstančių eurų. Tai yra plaukiantis auksas. Ir žuvininkysės komitete mm, tikrai buvo galimybė išsakyti irgi savo poziciją dėl šio pranešimo ir e, aplinkos komitetas taip pat turi išsakyti labai tvirtą poziciją. Šis pranešimas, ši nuomonė turi tiesiog rėkte išrėkti, kaip skubu yra imtis priemonių šio klausimu. Eina kalba apie tai, kaip mes tuštinam mūsų jūras, tačiau nėra politinės valios iki šiol. Uh, nei es viduje, nei už jos ribų, ką nors padaryti dėl to. Aišku, turime globalią problemą dėl regionių žuvininkystės organizacijų, kurios neveikia tinkamai, nėra priemonių sankcionuoti, įgyvendinti uh, taisyklės. Uh, valstybės nori tik tai uh, saugoti savo sektorius ir nieko daugiau nenori daryti. Taigi yra didžiulė problema su jau dabar egzistuojančių taisyklių gyvenimu. Tačiau labai dažnai to, tų taisyklių iš vis net nėra. Tai jau kita problema. Dabar dėl ES, kaip patikimai jin atrodo, koks jos uh, įvaizdis, reputacija, kai tarkim. Uh, tarkim, prancūzai dirba dėl to, kad kaip ir būtų legalizuota dabar nelegali paprastojo tuno žvejyba. Jeigu yra dviem, trims kartais vir, viršijama kvota kiekvienais metais, tai čia yra problema šiame sektoriuje. Ir aš tikrai labai lauksiu mm, pasiūlymų, kuriuos pateiks komisaras Damanakė per artimiausius mėnesius. Aš manau, kad mes galime mm, sutvirtinti šią nuomonę, sugriežtinti. Aš žinau, kad Ana turėjo labai mažai erdvės čia dėl e, šios nuomonės, tai aš tikrai mielai padirbėčiau kartu su ją, kad ta, e, prie, kad ta nuomonė būtų daug griežtesnė, nes aš manau, kad reikalinga daug daugiau skaidrumo ir kontrolės šiame sektoriuje nei turėjome iki šiol. Ačiū, Žabanin. Mikel Tremakulus.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 Nes juk žmonės e, nori gauti gyvulinių baltymų, didelius jo kiekius. Na, mes čia kalba ne, ne vien tik tais apie biomasės išgavimą ir reprodukcijos galimybę. Nes e, yra didelės e, žuvies perdimo įmonės, kurios perdirba žuvį į žuvies miltus, kurie panaudojami gyvūnų, naminių gyvūnėlių pašaro gamybą ir aš manau, kad tai turime pakeisti. Ne vien tik tai žuvinkysės rytyje, bet kai kalbame ir apie mūsų vartojimo įpročius bei tendencijas, bei kitus dalykus, o konkrečiai tai atkreipčiau dėmesį trečiai punktą. Na, labai svarbu į jį įsigilinti ir ir pastiprinti, nes pasakyta, kad reikia kovoti su nelegale žvejyba tiek, kai jausima trečiųjų šalių laivai, tiek ir valstybių narių laivai. Na ir tie laivai, kurie plaukia po valstybių narių, ES vėliava, turi pasirūpinti, kad būtų laikomas atitinkamo ES teisės akto ir reglamento, kuriame kalbama apie informacijos teikimą ir ataskaitų teikimą apie nelegalią žuvinkystę. Tai reiškia, jog reikia patikrinti, ar žvejyba yra legali ar ne. Taip pat nustačius nelegalią žvejybą reikia apie tai keistis informaciją. Na ir pagal ES oficialių asmenų neoficialių pareiškimą darome išvadas išvilginti, kad valstybės narės nesilaiko savo įsipareigojimo. Taigi norėčiau, kad e, Marit e, generalinis direktoratas informuotų mus apie dabartinę padėtį. Na, ir norėtųsi, kad ir mūsų rengiamame tekste būtų atsižvelgiama į generalinį direktorato atsakymus. Ačiū prie suteikdama žodį, e, panai Vils, aš norėčiau pasveikinti Švedijos delegaciją, kurie atvyko į mūsų posėdį. Džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų posėdžio pabaigą ir sveikiname jūs. Sabin Vils. Na, Greenpeace yra pateikę duomenų apie nelegaliai sugautą žuvį ir nuo 2010 metų ir ES statistiniai duomenės apie nelegalios žvejybos atvintis, tačiau tik nedaugelį šalyje atitinkam teisės aktai yra įgyvendinami ir kai kuriuose šalyse pelnas iš nelegalios žvejybos yra virš 10 milijardų eurų, tai iš tikrųjų didelis pelnas. Na, buvo minėta ypatinga problema, tai yra šalis, kurios suteikia savo vėliavą laivams Ir neretai tos šalis nėra pasirašęsios tarptautinius regioninius žvejybos susitarimus ir todėl jom nereikia atsižvelgti į kvotas. Na ir bet kuriai šaliai, kur nori e, išvengti savo šalies griežtų reikalavimų, jos toj šaliai tiesiog suteikia galimybę plaukti po savo vėliavą. Na, o dėl pač, ponios Rosbach nuomonės projekto turiu keletą pastabų ir keletą konkrečių priemonių, kurias norėčiau pasiūlyti. Vyriausybės turi galimybę uždrausti plaukti po svetimą vėliavą ir neleisti uostose iškrauti tokių e, uh, sugautų žvėjų. Na, o taip pat turėtų būti draudžiama perkrauti žuvį e, uh, iš žvejybinių laivų atviroje jūroje į transportinius laivus. Tra pervežimo laivus, o taip pat reikalinga bespragė priežiūra nuo tinklo iki lėkštės Taigi tokiu būdu būtų skaidri tiekimo grandinė ir nuo 2010 metų e, sausio mėnesio galiuoti tinkamas teisės aktas ES, tačiau šis teisės aktas netinkamai gyvenimas. O taip pat ir vartotojai turi turėti galimybę atsekti, iš kur yra žuvis, kurią jie vartoja. Na, o be to per palidovinę E, technologiją, reikia stebėti visus žvejybinius laivus, o visos atitinkamos tarnybos turėtų bendrai naudotis šiais duomenimis. Ačiū. E, e. Ačiū. Ir ponia Makavan paskutinė pasisakys šio klausimu. Pirmininkė, prisipažįsiu, kad nesu šio klausimo ekspertė, tačiau klausiausi kolegų ir, ir supratau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ar šį vakarą yra kas nors iš komisijos pas mus? Tai noriu paprašyti jų pakomentuoti, kiek yra, kokio masto yra ta problema dėl po patogumo vėliava plaukiančių laivų. Man uh, Atrodo, kad visa tai yra didesnės problemos dalis, būtent tai yra jūrinė politika ir tai, kad nenorima matyti, pavyzdžiui, tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl keltų, kurie plaukėja po Europos vandenis, dėl to, kad e, tiems žmonė, žmonėms, kurie dirba keltose, nėra taikomos ES darbo uh, teisės, e, visos sąlygos ir reikalavimai, jie gauna mažesnis atlyginimus, mažesnės garantijas ir taip toliau. Aš noriu paklausti komisijos, kokios čia būtų kliūtis kažką realiai padaryti toj srityje, nes jau daug metų mes apie tai kalbame. Anai, noriu labai padėkoti, aš įsivaizduoju, kad tikrai labai sudėtingas klausimas ir šauninkystės komitetų reikia suderinti tuos punktus, bet gana jau kalbėti apie tai reikia kažkokių tai praktinių pasikeitimų. Pirmininkė, ačiū ponė Makavan norėjau suteikti žodį pono Žampier Veržin iš Marė direktorato. Ar kažkas, kas galėtų atsakyti, bet labai trumpai, kadangi dar darbo atverkiai turime du klausimus, tai na, kažkaip dar iki jų reikės prieiti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė šiuo klausimu. Tai e, rodo, jog e, dėl žuvininkystės yra tikrai labai didžiulis susirūpinimas ir labai rimtai yra kalbama apie tai komitete. E, Pasaulinių lygmenių FAO, kai buvo patvirtintas planas dėl uh, kovos su nelegalia prie e, žvejyba 2007 metais buvo patvirtintas reglamentas, kuris įsigaliojo. Uh, 2010 m. sausio 1 dieną. Šis reglamentas yra taikomas visai žvėjai, visiems sugavimam visose vandenyse, nežiūrint to, koks tai būtų laivas, vėliava ar veiklos pobūdis. Taigi visiems bendrijos to sektoriaus subjektams jį yra, ta, jis yra taikomas, bet aišku, yra Nu, kaip jūs sakėte, problemų dėl regionių žvejybos organizacijų, kad jos yra silpnos, nepakankamai veikia. Um, be to yra kita problema, kad žvejyba vyksta dažnai už mūsų vandenų ribų. Ir mes galvojame, e, mūsų manimo, kad iš tikrųjų labai svarbu yra kalbėti apie šias temas ir tos temos atsispindi e, jau reglamente, jos yra aptartos. Reglamentas taikomas e, visuotinai vis, visiems, kas yra bendrijos ūkio subjektai, tačiau pro, būtent problema yra dėl ryšių su ES Ir akivaizdu, kad, aišku, nebus įmanoma mm, reglamento pilnai įgyventi ir visų tikslų pasiekti, kol kiti e, visi to sektoriaus veikėjai ne, nesilaikys tų nuostatų. Ir toliau Ir, ir jeigu nebus priemonių taikoma prieš tokius operatorius, tai nieko nepasieksime. Dabar dėl to, ar yra kažkokių tai rezultatų iš, iš mūsų pusės, galiu pasakyti taip, nežiūrint visų tų sunkumų, su kuriais susidūrėme, būtent dėl to, kad kai kurios trečiosios šalis labai priešinasi jo gyvendinimui. Tačiau reikia pasakyti, kad yra pasipriešinimo ir šūkio subjektų atveju pusės, taip pat ir iš bendrijos operatorių ūkio subjektų pusės. Taigi labai svarbu, kad reglamentas būtų taikomas pilnai iki galo visų griežtumų visiems. Uh, Bet aišku, kad jis bus naudingas tik tuo met, jeigu ir tarptautiniu lygmeniu, ar tai FAO, ar jungtinių tautų lygmeniu, ar tai regioninių žvejybos organizacijų lygmeniu, bet taip pat ir kitų, ir, ir visų valstybių lygmenių, kad būtų taikomos atitinkamos priemonės, pakankamai griežtos, bent jau tokios griežtos kaip ir mūsų reglamentas. Ačiū sako pirmininkė. Pone Rosbach, pa, galiu pasakyti, kad terminas pakeitimams gali būti pratestas. Šiai buvo numatyta um, kovo 17 um, ir balandžio 12 um, uh, balsavimui. Galbūt bus įmanoma kažkiek tai uh, nukelti tuos, tuos terminus jūsų pranešimui. Norėčiau dar pasakyti kai ką šios diskusijos pabaigai. Komisija sako, kad yra gerų rezultatų. Aš norėčiau išgirsti konkrečiai, kokie tai yra tie geri rezultatai, nes iš tiesų, pavyzdžiui, Danijoje atrodo pavyko pasiekti gerų rezultatų. Tie tų rezultatų pasiekė tik tai kai kurie žvėjai, kurie žvejoja sąžiningai, jie leidžia savo laivuose it, it, įrengti palidovinio sekimo įrangą, kad būtų galima stebėti, kur tie laivai žvejoja. Manau, kad tai iš tiesų yra puikia priemonė, nes tuomet niekas negalės prikišti e, tokiems laivams, kad jie žvejoja nele, nelegaliai. Taigi tai galėtų būti sprendimas ateičiai. Tačiau e, Kitas dalykas, aišku, yra tai, kad e, ta žuvis yra tam tikra prasme auksas, kurį galima sužvejoti. E, ir nelegaliai sugauta žuvis, ji, yra, ji virsta ne tik um, žuvų miltais. Žuvų miltai paprastai daromi iš labai smulkių žuvų, kuri paprastai yra išmetama, bet pavyzdžiui, e, paprastasis tunas ir panašios žuvis tai yra tikrasis auksas ir dažnai būtent tokios žuvų rūšis yra žvejojamos nelegaliai. Ir dažnai e, žvėjams, kad jiems atsipirktų atitinkamą įrangą, e, jiems reikia sugauti atitinkamą kiekį žuvies, dažnai nelegaliai, kad daug uždirbtų, kad galėtų leisti savo nusipirkti atitinkamus laivus. O kai žuvis jau yra laive, tai tuomet nėra jokio skirtumo, kokie tinklai buvo naudojami jai sugauti. Jeigu ir kokio dydžio yra tinklo kilpa. Nes jeigu, pavyzdžiui, e, tinklas yra labai smulkus, tai tuomet e, pagaunama įvairaus dydžio e, žuvis. Ir netgi jeigu kažka, kažkokiai žuviai pavyktų prasprūsti po, pro tą tinklą, ji vis tiek nebegalėtų toliau gyventi. Taigi tai iš tiesų yra skandalas, nes mes susidurėme su didelio masto ir įvairios rušies nelegalė žvejyba. Todėl aš tikiuosi, kad e, visi kolegos man pritars ir pritars tam, kad mums reikia priemonių ir netgi sankcijų, tam tikrų sankcijų, kad galėtume kovoti su negale prekyba. Pirmininkė, Tikrai, manau, mes visi galime pritarti tokiam reikalavimui, nes tikrai e, negali taip įvesti žvejybos kvotų ir paskui leisti daryti beleką. Tai e, iš tikrųjų, tuomet kaip tada tiems žvėjams, kurie teisėtai žvejoja, jaustis. Dabar turime Mm, kitą nuomonės projektą dėl integruotos jūrų politikos e, tolesnio vystimo paramos programos. Aš esu šios nuomonės rengėja ir dabar labai trumpai jums pristatysiu tą nuomonę. Tada galėsime padiskutuoti per mums likusi laiką Kodėl siūlyčiau paremti šią nuomonę, kodėl reikalingas šis teisės aktas kol kas, integruota jūros, pol, jūros politika, jos remimas nėra garantuotas ilgalaikiu laikotarpiu. Taigi reikia galvoti apie finansinį reglamentą, kur numatyta ir bandomieji projektai, ir parengėmiai veiksmai. Tačiau nėra finansavimo numatyta vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu. Taigi tai yra, tam, aišku, tam tikra rizika turint omenyje neribotą biudžetą, kad integruota jūrų politika iš viso išliks, nes nėra kitų finansavimo priemonių numatytų ir per likusiam finansinės perspektyvos laikotarpį, tai yra 11-13 metams. Ir Todėl komisija siūlo reglamentą ir aš manau, kad reikia pasveikinti šį pasiūlymą. Tikrai yra pakankamai kuklus tas pasiūlymas, 50 milijonų eurų, manau, kad tai nėra daug, atsižvelgiant, aišku, į dabartinį kontekstą, gal tai yra pagrysta. Tai yra būtent, na, galvojama, kad tikrai jau mažiau neįmanoma, nes jeigu dar mažesnė būtų suma, tai iš viso nebūtų įmanoma kažką tai finansuoti. Na, dėl to, ar tai yra pagrįsta ar nepagrįsta, turint omenyje šį kontekstą, gal aišku galima diskutuoti, bet manau, kad tai tinkamas variantas. Ir čia kalbama aišku apie švietimo, profesinio mokymo projektus, jaunimui skirtus pro, projektus, taip pat jaunimui mokymui skirtų centrų rėmimą tam tikrą, taip pat galvojant ir apie universitetinį universitetinį e, mokymą, bet taip pat ir apie kuklesnį e, etapą, tai yra profesinio mokymo e, tą grandį taip pat. Čia tarp pagrindinių tikslų, aišku, tvarus vystimas, turint omenyje būtent integruotą jūrų politiką, strategijos rengimas kiekvienam jūriniam baseinui. Manau, kad tikrai įdomu būtų galvoti apie kiekvieną jūrinį baseiną, kaip kad mes dirbame kitais atvejais. Čia bendrai taip bandžiau išdėstyti, apžvelgti pagrindinius konkurečius tikslus taip pat. Toliau Aš dar galvoju, kad metinė darbo programa turėtų būti pakoreguota pagal 7 straipsnį. Dabar darbo programoje yra nustatyti prioritetai pagal nuo, tas straipsnio nuostas. Aš galvoju, kiek čia, ar tai turėtų būti pagal naują tyrim, e, e, nagrinėjimo, analizinės procedūrą priimamas šis variantas, šis tekstas, čia, kad būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybių narių lygmens ir ES iniciatyvos. E, ponas Kumucekus rengia pagrindinį pranešimą, e, tai yra iš pagrindinio komiteto. Ir e, galėčiau tik pridurti, kad aš aišku jau su pranešėju esu susitikusi, aptarusi įvairius klausimus, išskyrus gal paskutinį, kurį man minėjau, mes pakankamai plačiau padirbėjome ir pasikalbėjome. Tai gal tiek trumpai, turint omenyje, kad mus labai spaudžia laikas apie tai, kas yra šioje kuklioje nuomonėje sudėta dėl e, klausimo, kuris mums yra labai svarbus, jeigu norime, kad integruota jūrų politika išliktų. Taigi dabar siūlau pasisakyti šio klausimu, kas pagidauja. Ačiū, ponė pirmininkė, tai tęsiant šitą jūrinę temą, E, ilgai netruksiu. Ir pirmiausia, tikrai reiktų pasakyti, kad komisijos pasiūlymas, jisai, kad ir kuklus, bet pakankamai išsamus, ten nu, nurodyta daug teisingų dalykų. Ir žinoma, pirmiausia, turbūt reikėtų kalbėti apie mokslinius tyrimus, kad visi mes sutinkam ir matom, kad jūrų aplink, aplinkos blogėja, todėl labai svarbu ne, nepleisti tos ryties ir sekti, kaip, kaip toliau viskas vystosi. Ehm, noriu pasveikinti ir jūs kaip pranešėją, kur savo, savo pakeitimuose jūs savo nuomonėje ehm, minite ir mokslinius tyrimus, ir energetikos politiką, ypatingai kalbant apie atsinaujinančius taip pat e, atokius regionus ir e, keitimosi patirtimis svarbą, bet manau, kad būtų galima dar praplėsti šiek tiek, kalbant apie taršos šaltinius, kažkaip yra koncentruojamasi ten ties e, transporto tarša ir, ir ties naftos gavyba, manau, kad būtų galima minėti ir, ir, ir kitus kitas problematiškas vietas toliau aplinkos standartai ir trečiosios šalis, kad visgi reiktų pabrėžti tą būtinybę, kad mes turim siekti ir, ir siūsti tą žinią, kad norime iš trečiųjų šalių, kurios nėra ES valstybės, kad jos prisimtų tam tikrus įsipareigojimus bendrus ES. E, Galbūt galima būtų to siekti. Ir žinia, kad finansiniai mechanizmai nelabai aiškus, komisija, kiek žinau, tarpusavį nelabai sutarė, tai tiesiog norėtųsi palinkėti, kad tas sutarimas ateitų greičiau. Taip pat mm, manau, kad reiktų paminėti jautrias zonas, kaip kad Natura 2000, e, ne, ne vien tik tai kalbant e, apie bendrai jūrų politiką integruotą kaip tokią, bet ypatingai pabrėžiant bioįvairovės ir ypatingai tas saugomas e, teritorijas. Tai tokios, tokie pasiūlymai. Merci beaucoup. Marita Ufskok. Tack så mycket. Eh, för det första vill jag säga att jag tror att det är svårt att Marita Upslok. kunna finnas del. Ačiū pirmininkė. Tikrai labai sunku įsivaizduoti, kad dar nėra susitarimo kuris leis užtikrinti tokio, svarbau, tokio svarbos priemonės tolesnį gyvavimą, kalbame apie integruotojų politiką. Taigi, pranešėja mini sumas, kurios yra reikalingos šiai integruoto jūrų politikai ir iš tikrųjų, um, kaip, kur tos lėšos atsiras, kurioje maržoje, nes pakankamai trūksta mums tų pinigų, tai klausimas būtų, kur čia reikėtų tas biudžeto dotacijas galbūt peržiūrėti. Tai klausimas būtų būtent, ar įmanoma bus tas sumas rasti. Aš tik tai, bet bendrai norėčiau pasveikinti jūs, puikus pranešimas. Pastremopulus. Ačiū pirmininkė. Aišku, kad labai puikiai padirbėjote kaip nuomonės rengėja nuo mūsų komiteto stengdamasi parengti puikų, praneš, puikų tekstą, tačiau um, manau, kad dar reikėtų um, pakoreguoti tekstą, kad jis būtų tikrai subalansuotas. Pavyzdžiui, dėl klimato kaitos, aplink, jūrų aplinkos ir mm, kaip tai susijęti tuos du dalykus, kaip jūrų aplinka gal, e, galėtų užtikrinti, kovo, padėti kovoti su klimato kaita, kaip geriau taip pat um, ekosistemą saugoti. Um, taip pat dėl kombinuotų transporto rūšių e, būtų klausimas. Um, tarkime, kad um, iš sausumos kelių transportas labiau būtų perkeltas į jūrinius kelius, um, nekalbama apie uh, taršą, išlakas. Be abejo, mes norėtumėm žinoti, kiek bus numatyta pinigų, bet lygiai taip pat mes norėtumėm žinoti ir kaip tie pinigai paskui bus panaudoti. Tarkim, jeigu regi... norėsime, kad regionų plėtros fondas ar kitas fondas skirtų lėšų, vis tik tai reikia užsitikrinti, kad jie, būtų, jie bus panaudoti tinkamai ir kad visi regioniniai um, subjektai, visos struktūros tinkamai dalyvaus. Be to ir aišku ir teritorijų valdymo klausimas reikėtų labiau akcentuoti ekosistemomis paremtą požiūrį pasiremiant pavyzdžiui, pa, pa, kaip paimant kaip pavyzdį aplinkosauginius teisės aktus, tarkim, kur yra paukščių buveinių, apsaugos visos nuostatos. Taip pat reikėtų nepamiršti ir vandens pagrindų direktyvos, uh, Galima, aišku, taip pat ir su žemės ūkio politika kažkiek tai derinti tuos dalykus. Galbūt paryškinti akcentus ir į tai, kas yra jau padaryta žuvininkystės politikos rytie taip pat. Galbūt būtų gerai taip pat labiau pasinaudoti ir poveikio aplinkai įvertinimo mechanizmu, tiek, kai tai eina kalba apie jūrinę aplinką ar apie pakrančių situaciją. Manau, kad reikėtų taip pat nepamiršti ir saugumo, jūrų, mm, aplink, jūrų transporto saugumo ir, ir jūrų aplinkos apsaugos klausimus. Oui, Monsieur Stevenson. Pana Stevenson. Pahol? Hmm. Jūs neprašėte žodžio? Ne? Puiku. Pone Vils? Non plus. Jūs taip pat? Ne? Norėčiau padėkoti poniai Lepaš už jos nuomonės projektą ir pritarti jai iš tiesų yra labai svarbu, kad ES pradėtų įgyvendinti integruotą jūrų politiką ir užtikrintų e, jūrų saugumą. Reikia užtikrinti jūrų įvairovę ir tik tokiu būdu mes užkirsime kelią tam, kad e, jūra liktų pragyvenimo šaltiniu. Taip pat reikia kalbėti apie taršos šaltinius, ypač apie sieros išmetalus jūroje ir kovą su jais. Taip pat turime siekti tvaraus ūkio vystimosi tose pakrantėse, kur, e, kur yra e, svarbi žvejyba. Taip pat trūksta į praktiką orientuotų priemonių, kurios padėtų kovoti su e, pernelyg gausia žvejyba, su pereikvotais žvejybos ištekliais, reikia e, siekti e, kontrolės ir atsekamumo principo žvejybos politikoje. Taip pat reikia išspręsti priegaudos problemą. Taip pat yra labai svarbu e, subalansuotai kalbėti apie jūrų apsaugą. E, E, ir man kartai susidaro įspūdis, kad žodis apsauga vartojamas tik tai tada, kai jis apsimoka, kai jisai užtikrina kažkokią naudą. Tačiau dabar ES turi iš tiesų įgyvendinti integruotą jūros e, politiką, turi užtikrinti saugų, e, tvarų, švarų jūrų transportą ir um, užtikrinti jūrų ir vandeninų apsaugą. Dėkuoju. Dėkuoju toliau. Dėkoju toliau, ponė Rospach. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų yra puikus jūsų darbas. Aš pritarčiau tiem kolegom, kurie pasisako kritiškai. Iš tiesų, jūrų aplinka ir, že, ir sausumos aplinka yra glaudžiai susiję tarpusavyje ir mes turime e, suvokti, kad tai yra vienas vienetas, kurį sunku iš, iš, išskirti. Dėl man kyla klausimas, kaip yra pasidalinta kompetencija, atsakomybė tarp ES valstybių narių, atskirų regionų ir e, savivaldos struktūrų. Kas už ką yra atsakingas ES? Ar kas nors galėtų man atsakyti šį klausimą? Galbūt komisijos atstovų čia yra? Ana, e, madame... Ačiū, Anai. Pane Beninį iš komisijos. Chairman. Thank you, Madam Chairman. Uh, first of all, we are... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Pirmiausia, pasakysiu, kad tikrai komisija yra labai dėkinga už tą spartą, kurią e, šis komitetas rengė šį nuomonę. Na ir mes pirmas iki parengėme teisėkuros pasiūlymą, Nes anksčiau e, baigėsi 2-3 metus trūkė e, bandomieji projektai ir parengiamiai veiksmai, taigi iš tikrųjų labai svarbu sparčiai perengti kitą etapą. Na, pirmas dalykas, kurį jūs pabrėžėte dėl e, šio dalyko, tai iš tikrųjų tarp šakinis viso šio dalyko pobūdis. Na ir mes iš tikrųjų bandome e, pridėti paridinės vertės prieš sektorinės politikos tam, kad būtų sinergija, kad būtų saitai ir kad e, ši politika būtų e, rutuliojama tvariai. Tai yra, jūros politika turėtų būti tvari, integruota, na ir tai takoja ir tuos mūsų siūlomus veiksmus. E, ir, e, Tai yra tie, tos priemonės, kurios bus finansuojamas per likusius šios finansinės perspektyvos metus. Na, šie veiksmai turėtų būti tęsiami tam, kad galėtume gilinti savo žinias ir geriau savokti mūsų, jūsų vardytus iššūkius. Na, e, tas priemonės gal ir kuklius, kaip jūs tai minėjote, tačiau vis dėlto jos gali duoti didelių rezultatų. Mes band, kalbame apie bandomosius projektus, e, informacijos e, rinkimą, jie dalymas konferencijas o taip pat e, tar kryžminių priemonių naudojimą, nes, kaip jau minėjote, labai svarbu gau, turėti žinių tam, kad žinotume, kad vyksta, kas vyksta, tam, kad žinotume, kokiu tvarių veiksmų reikia. Antras dalykas yra planavimas, tam, kad galėtume geriau naudoti jūrų erdves. Ir trečias klausimas yra, kaip geriau stebėti e, žmonių veiklą jūrose. Taigi dėkoju už jūsų siūlymus. Na ir dar viena pastebėlė. Jūsų pasiūlymas dėl mokymo, švietimo ir atitinkamų iniciatyvų. Na, manau, kad nors e, nėra viskas aiškiai traukta į sąrašą, bet galima įtraukti į dabartinę nuomonės ar mm, projektą, nes tai liečia ir užimtumą, o taip pat mm, tarp sektorinius veiksmus tokiu būdu būtų užtikrintas augimas. Taigi dėkoju visiems ir esu pasirengusi atsakyti visus konkrečius specifinius klausimus. Euh, Ačiū. Dėkoju mėly kolegos, už jūsų pastebėjimus ir komentarus. Kaip matote, dabar 18.30 jau. Deja, mes nebegalime kalbėti apie kitą darbo tvarkės punktą, tai yra ES aplinkos teisės aktų gyvenimą. Labai įdomus punktas, bet deja, 18.30 nebeturime laiko. Mūsų darbo tvarkė buvo tokia įtempta, kad mm, neturėjome galimybės aptarti visų klausimų. Aš visų mūsų vardų kolektyviai atsiprašau pranešėjus, kad, visų pranešėjų, kad negalime aptarti